Hello everyone. If you would be so kind to take your Kolegos, labą dieną. Prašome susėsti, kad galėtumėme pradėti darbą šį vakarą. Ponios ir ponai, vagas, labas vakaras visiems. Sveiki susirinkę. Iškart skubu pasveikinti paskirtąją komisarę ponę Gabriel. Jos portfelis, kurį jai pasiūlė išrinktoji komisijos pirmininkė, ponė von den Leyen, apima inovacijas ir jaunimą. Taip pat norėčiau pasveikinti ponę Ferhain, kuri pirmininkauja kultūros ir švietimo komitetui ir taip pat pasveikinti šio komiteto narius, kadangi dabar vyksta jungtinis įtrė ir kultūros komitetų rengiamas klausimas. Sveiki susirinkę. Taip pat sveikinuosi su visais žiūrovais, kurie uh, stebi mus tiesiogiai per Europos parlamento tinklalapį. Kaip minėjau, ITRE komitetas yra kompetitingas e, šioje srityje ir taip pat atsakingas už šį klausimą, kadangi mes esame atsakingi už mokslinius tyrimus ir inovacijas ir jūs žinote, kad šie aspektai neišvengi, jeigu mes norime kalbėti apie tvaro augimą. Tiesą sakant, visas žinių e, trikampis švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra gyvybiškos svarbios visai Europai. Ir kaip sakė išrinktoji pirmininkė von den Leyen, turi šis trikampis padėti mums perėti prie sveikos planetos ir naujojo skaitmeninio pasaulio. Dabar šiek tiek apie mūsų darbo tvarką. Šį vakarą mes išklausysime paskirtąją komisarę remdamėsi trimis kriterijais. Bendroji kompetencija, įsipareigojimai Europoje ir jos e, asmens nepriklausomumas. Taip pat mes įvertinsime tai, kaip jie išmano jai patikėtą sritį bei kokie yra jos komunikacijos gebėjimai. Noriu priminti, kad paskirtojo komisarė raštu atsakė į iš anksto parengtą klausimyną. Atsakymai raštu pateikiami nariams ir išversti visas oficialiasias kalbas. Taip pat pažymėsiu, kad Teisės reikalų komitetas neprieštarauja tam, kad šis klausimas vyktų. Diskusijos vyks tokia tvarka. Iš pradžių išklausysime ponios Gabriel, jai skirta 15 minučių, po to jums dar skirsiu 5 minutės klausimo pabaigoje. Galėsite apibendrinti diskusijas, Tada 25 klausimai iš abiejų komiteto narių. Kiekvienas parlamento narys gaus 5 minutės. Minutė klausimui, 2 minutės atsakymui iš paskirtosios komisarės, o po to po minutę papildomam klausimui ir atsakymo papildymui. 2, 1, 1, 1 ir mes kartu su bendra pirmininkė pasistengsime, jog būtų griežtai laikomasi paskirto laiko. Beje, papildomas klausimas turi būti apie tą pačią temą. Jeigu jūs bandysite užklausti apie kažką kitą per papildomą klausimą, turėsiu jūs nutraukti, nes tokia yra darbo tvarka ir ją reikia gerbti. Taigi pirmasis raundas - septyni klausimai. Politinių frakcijų atstovai, koordinatoriai iš abiejų komitetų užduos uh, klausimus, o tada 18 klausimų antrasis raundas. Klausimo autoriai paskirstyti pagal politinės frakcijas, jų dydį taip pat įtraukiami ir neprisijungia nariai. Šiandien vertimas užtikrinamas į 23 oficialiasias kalbas, pasirinkite jūsų kalbą. Mm, dar noriu priminti, kad nekalbėkite per greitai, nes jūs reikia išversti. Uh, kad e, galėtume visi suprasti vienas kitą daug geriau. O dabar norėčiau suteikti žodį mano kolegijai, bendrapirmininkiai Sabinė Verhaer. Prašom. Ačiū, ponė Valian, už įžangą ir e, už tai, kad taip aiškiai pristatėte šiandienos e, darbo eigą. Kultūros ir švietimo komiteto vardu norėčiau nuoširdžiai pasveikinti pas mus atvykus paskirtąją komisarę ponę Gabriel. Jūs žinote, kad kultūros švietimo jaunimo ir sporto komitetas atsakingas už tas pačias rytis, kaip ir jums patikėtas ponė paskirtoji komisarė, todėl iš anksto pasakysiu, kad švietimas, kultūra, bet taip, ir, bet taip pat ir kiti dalykai nėra paminėti jūsų portfelio pavadinime. Tai tikrai nėra gerai. Akivaizdu, kad švietimas ir inovacijos turi pasiekti visas amžiaus grupės, ne tik jaunimą. Todėl švietimas, kultūra turi atsirasti pavadinime, nes tai yra svarbi tema. Mes turime čia daug klausimų, kūrime bendrą Europos švietimo erdvę, ar turėsime sėkmingas švietimo ir kultūros e, programas, kaip padėti kūrybiniam sektoriu, kultūriniam sektoriu stiprėti, sporto koks vaidmuo, kaip jį stiprinti ir galiausiai kaip pasiekti jaunimą bei patenkinti jų lūkesčius tose sritise, kurios joms aktualiausios. Labai ačiū Jums už raštų pateiktus atsakymus į mūsų užduotus klausimus. Viliuosi, kad per ateinančias trejas valandas daugiau sužinosiu apie jums patikėtas politikas sritis, taip pat išgirsime daugiau apie kultūrą, švietimą, apie mokslinius tyrimus. Viliuosi, kad išgirsime tai, kas įtikins abiejų komitetų narius. Ir dar baigdama pabrėšiu, kad tiek povo nevaliant, tiek aš labai griežtai laikysimės paskirto pasisakymų laiko po penkias minutės kiekvienam ir tokiu būdu užpilsime visas tris valandas. Ačiū Sabinė. Madam Gabriel, jums 15 minučių įžanginiam pasisakymui. Prašom. Благодаря. Уважаема госпожо председател Адина Йоанна Валян. Чу. E, gerbiama pirmininkė Valian, gerbiama pirmininkė Verheyen, ponios ir ponai, gerbiami koordinatoriai, gerbiami komitetų, e, pramonės bei kultūros ir švietimo komitetų nariai, gerbiami parlamento nariai kolegos. Eidama čia prisiminiau, kad tuo pačiu keliu 2017 birželio e, dieną ėjau į klausimus per nuo to momento praėjusi laiką dirbome drauge, bendradarbiaudami, siekdami e, Europos tinkamos ateities skaitmeninimo srityje. Noriu padėkoti Jums už tai, padėkoti visiems parlamento nariams, su, e, su kuriais dirbome, e, svarsydami daugybę teisės aktų pasiūlymų. Dirbome e, dienomis ir naktimis, bet buvo verta taip dirbti. Vyko vaisingos diskusijos su daugeliu jūsų ir aš tikiuosi, kad šis bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Noriu padėkoti Bulgarijos vyriausybei bei e, vadovui Boiko Borisov už tai, kad pasitikėjo manimi ir e, pasiūlė mane būti paskirtąją komisiją paskirtąją komisijos narę iš Bulgarijos. Taip pat noriu padėkoti Ursulai van der Leyen už siūlymą susijęti inovacijas, e, sportą, švietimą, jaunimą ir skaitmeninimą. Ir už tai, kad patikėjo man e, tokios plačios apimties kompetencijas. E, svarbu ne tik e, skirti dėmesį skait, e, skaitmeniai rinkai. Aš galiu tęsti darbus, kur, kuriuos jau pradėjau ir nebejoju, kad mėgsdami dialogą mes rasime naujų pasiūlymų, e, priemonių, projektų, kuriuos pasiūlyme mokslininkams, tyrėjams, e, mokytojams, dėstytojams, sportininkams, menininkams. Ir aš tikėsiuosi jūsų pagalbos šiame darbe, kad pasiektume bendrą tikslą ir sukurtume Europos mokslinių tyrimų švietimo, inovacijų, kultūros ir sporto erdvę kurie atitiktų jaunimo lūkesčius bei visų piliečių lūkesčius. Šią dvasę e, esu įsipareigoju pas, išlikti ištikima savo e, darbo metodui ir siekti, kad politikos centre būtų žmonės. E, neskirstysiu e, visų projektų vis, visko į mažus ar didelius svarbius, nesvarbius. Visi bus svarbus. E, E, su dideliu nuolankumu priimu šią garbę ir prisistatau šiandien kaip e, kandidatė į Europos komisijos nario postą atsakingą už švietimą, kultūrą, jaunimą, sportą ir skaitmeninimą. Taip pat noriu e, pasakyti, kad aš tęsiu darbą, kurį pradėjau praeitoje kadencijoje. Sieksiu toliau mėgsti partnerystę ir dirbsiu, e, kurdama labiau įtraukę Europą, kad nei vienas pilietis ne, nesijaustų paliktas e, nuo šalyje. Ir e, būtent apie milijonus jaunų europiečių visų pirma mastau, kuriems kyla atskirties ir e, skurdo grėsmė. Man patikėti. E, paskirtosios komisijos pirmininkas van der Leyen įgaliojimai e, apima visų pirma inovacijas. Reikia e, skatinti inovacijas, užtikrinti švietimą e, ir sportą galimybę visiems. Žinoma, daugiausia skirti dėmesio jaunimui. Tai yra mūsų didžiausias turtas. Man patikėtos tokios svarbios programos kaip Europos horizontas, Erasmus, Creative Europe, Discover EU programa. Tai ben Tai visai lė priemonių, kurių, kurios bendrai užtikrina visą sąveiką ir tik tokiu būdu jos tinkamai funkcionuos. Šių e, šios srities bendras vardiklis yra tai, kad tos programos e, paliečia žmonės kasdienėme jų gyvenime. Tai yra Europos esmė. Ne tik talentų Europa, bet ir širdžių Europa. Pirmą kartą, kalbant apie e, talentų Europą, e, žinių ir švietimo švietimo trikampis suvienyti į, į vieną kompetencijų sritį - švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Tai iš ankstinės sąlygos būtinos užtikrinti augimą ir tvarumą. Jos yra būtinos siekiant ekologinio persitvarkymo, socialinių ir ekonominių pertvarkų, kurias turime vykdyti drauge, kad atremtume klimato kaitos iššūkį, e, suspėtume su technologijų raida ir atremtume demografinius iššūkius. Būtent mm, mūsų, moksl, mūsų tyrėjai, e, studentai, e, verslininkai ir e, išradėjai turi susilaukti daugiausia dėmesio. Ir būtent talentų Europa yra glaudžiai, glaudžiai susijusi su širdžių Europa. Širdis yra jaunimo menininkų ir kuriejų įkvėpimo šaltinis, taip pat ir sportininkų visose sritise bei įvairiapusio ligmens. Tai taip pat apima ir kultūrinį mūsų paveldą e, su visa jo įvairove. Aš norėčiau aptarti svarbiausius iššūkius, kuriuos e, turėsime atremti. Visų pirma, reikia išlaikyti Europos kaip pasaulinės mokslo lyderės pozicijas. Mes e, atstovaujame 7 procentus pasaulio gyventojų, tačiau 20 procentų mokslinių e, tyrimų ir projektų e, yra sukuriama čia ir trečdalis mokslinių e, straipsnių pasirodo Europoje. E, Junktinės valstijos ir Kinija mus sparčiai vejasi, bet Europa turi išlaikyti lyderės pozicijas. Tai ir tai e, galime pasiekti tik jeigu e, imsimės reikalingų priemonių. E, yra, turime Europos mokslinių tyrimų tarybą, tai yra puikus pavyzdys. Euro, turime išlaikyti. E, E, mūsų daugiametės e, programas skirtas šiai sričiai. Antra, turime e, skatinti verslumą. Europoje yra daugybė jaunų įmonių, tačiau jos turi turėti galimybę vystytis. Ir reikia kūrybiškų sprendimų, nes tokios įmonės atneša darbo vietas, taip pat jos veikia visuomenės gyvenimą ir ekonomiką. E, E, naujai sukurtas, sukurta Europos mokslinių inovacijų taryba papildys Europos mokslinių inovacijų ir technologijų institutą. Tai bus vienas iš mūsų atsakų į iššūkį. iššūkį. E, reikia nepamiršti mažų ir vidutinių įmonių, inovatorių. Trečias iššūkis e, - užtikrinti, kad būtų daugiau galimybių dalyvauti Europos horizonto programoje. E, E, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje iš tikrųjų egzistuoja atotrukis. E, turime kovoti su protų nutekėjimu, su žemais atlyginimais. Nėra lengvų sprendimų e, ir atotrukis kai kuriais atvejais didėja. Kai vyko mokslinių tyrimų ir inovacijų dienos, mane įkvėpė jaunų E, mokslinių e, tyriejų e, pristatyti projektai ir aš supratau, kad būtent, pavyzdžiui, dvinių projektai gali padėti iš, įveikti m, mm, egzistuojantį užburtą ratą ir užtikrinti, kad daugiau partnerių įsitrauktų šią veiklą. Reikia visiems pri, visus laimėtojais padarančio sprendimo. Ketvirtasis iššūkis - tai geriau pasiekti piliečius ir regionus. Ne, neturėsime tvirtos Europos, jeigu mūsų piliečiai mūsų nesupras ir nerems mūsų bendrų tikslų. Būtent čia rengiuosi sudvi, padvigubinti pastangas ir aš raginu jūs visus prisijungti prie šių iniciatyvų. Uh, E, penktasis iššūkis e, susijęs su geopolitiniais e, aspektais, kuriuos pristatė ponė van der Leyen kitos kadencijos komisijos narių kolegijai. Turime žvelgti plačiau ir už mūsų ES sienų mėgsti ryšius su tarptautiniais partneriais. Iš karto man ateina į galvą vakarų Balkanų regionas, bei taip pat noriu e, paminėti partnerius Afrikoje, e, kaimynus e, pietų viduržėmio regione, bei kitas partnerystės. Japonija ir Kanada. Šeštasis iššūkis susijęs su kultūra. 2018 buvo Europos kultūros paveldo metai ir kaip matėme, mūsų kultūra visą jos savo įvairovę apsprendžia mūsų europiečių tapatybę. Mūsų e, kultūra ir bendros mūsų vertybės susijęs su mūsų siekiu e, svarbiausių e, visoko svarbiausių e, centrų matyti žmogų. Ir būtent Todėl toliau tokiu pagrindu e, kursime e, glaudesnę, solidesnę, įtraukesnę Europos visuomenėje, ne, neprognozuojamame pasaulyje. Septintasis iššūkis tai e, ir jūsų iššūkis užtikrinti, kad būtų skirtas reikalingas finansavimas kitame biudžete visiems šiems projektas. Nebijokite, kad aš būsiu jūsų nenuilstanti sąjungininkė šioje, šioje srityje. Taip pat norėčiau paminėti moterų vaidmenį e, sritise, kurios bus patikėtos mano kompetencijai. Aš tikrai akcentuosiu jų vaidmenį. Ir noriu pažadėti, kad aš toliau dirbsiu šioje srityje ir nuojoje kadencijoje. Ponios ir ponai, gerbiami deputatai, esu e, pasiryžusi toliau uh, siekti, kad piliečiai būtų mano politinių veiksmų centras, įgyvendinti įtraukę politiką. Uh, Ir aš taip pat norėčiau pažadėti Jums dar vieną dalyką. E, laikai pasikeitė kai reikia permastyti kai kurias įsitvirtinusias programas, reikia išlaikyti mūsų stipresias pusės, e, o silpnasias vietas spręsti ieškant novatoriškų sprendimų. Aš e, pažadu kūrybingai ieškoti iniciatyvų ir eiti ne tik gerai pramintais keliais mąstyti kūrybingai, mėgsti glaudžius eitus tarp e, suskaldytus ryčių, e, įtraukti visus veikėjus, visų pirma pradedant nuo komisijos e, narių kolegijos, bei taip pat pažadu e, atidžiai klausytis visų veikėjų. Ir taip pat pasižadu e, rinktis inovacijas ir įtraukti jaunimą į mūsų veiksmus, e, klausytis ir dirbti drauge mūsų visų labui. Ačiū. Much, uh, I... Dėkuoju, ponė Gabriel. Dabar kviesiu mūsų koordinatorius abiejų uh, komitetų, kurie yra politinių frakcijų atstovai, uh, užduoti savo klausimus po vieną minutę. Pone Gabriel turės dvi minutės atsakyti į kiekvieną Jeigu norėsite ne, papildomą e, klausimą, turėsite vieną minutę ir ponė Gabriel turės vieną minutę atsakyti. Pradėsime nuo ponios Šoidrovos. Ji yra iš APP e frakcijos ir dirba kultūros komitete kaip koordinatorė. Prašau. Dėkuoju už Jūsų pristatymą, už Jūsų išsamis ir konkrečius atsakymus į mūsų klausimus raštu. Sutinku su tuo, ką jūs rašote. Kultūra yra Europos DNR, o e, švietimas ir mokslo tyrimai žengia ranka rankon. Būtent todėl e, mūsų kultūros komiteto e, nuomonė ir ekspertų Europoje nuomonė jūsų posto pavadinime trūksta kai kurių žodžių. Ten yra inovacijas ir jaunimas, bet trūksta e, kultūros e, švietimo ir mokslo tyrimų. Taigi tas pavadinimas ne visai atitinka jūsų e, srities plačią aprepti švietimą, mokslo tyrimus, kultūrą ir sportą. Taigi, e, kaip jūs garantuosite, kad visoms šioms svitims teiksite būtiną dėmesį? Galėtumėte pristatyti savo prioritetus e, šioje plačioje srityje. Labai dėkui. Dėkui, žodis ponė Gabriel. Ačiū ponė Šoidrova. E, visi prioritetai, man atrodo, buvo paminėti, o daugiau, daugiau dėmesio dabar skiriame e, kompetencijų turiniui. Kultūra, švietima, jaunimas, sportas, inovacijos susiję tarpusavyje kaip visuma. E, tai apima labai didelius iššūkius ir svarbiausias iššūkius kaip sakiau, nustoti dirbti atsietai, suskaldytai, dir, gyvendyti bendrą politiką e, ir patikėtos e, konkrečios, konkrečios kompetencijos. Aš konkret, dėl to ir minėjau kultūrą, jaunimą, sportą. Manau, kad mes e, Europos mastu ištikrintume didesnę naudą. Tai toks yra mūsų tikslas. O kalbant apie kitą Europos horizontas programą, įgyvendinti ją turime atremti pasaulinius iššūkius. Tačiau pasaulinių iššūkių netremsime sugebėsime, jeigu jaunimas nebus mūsų pusėje, jeigu neturėsime reikalingų gebėjimų, kompetencijų ugdyti, lavinti žmonės. Ir todėl e, rengiuosi. E, ieškoti sąveikos e, kultūros, švietimo, jaunimo, sporto, mokslinio tyrimo ir inovacijų srityse. E, Nebejoju, kad čia atsiras daugybė galimybių. Kalbėjau apie Europos horizontas programą. E, ji gali, ją galima susijęti su Creative Europe programa, taip pat su moks, Europos mokslinių tyrimų erdve, kitomis programomis. Aš norėčiau įkvėpti nuo jos gyvybės e, čia ir remtis trečiosios. Te, inovacijų tarybos priimtais sprendimais. Taip pat noriu paminėti e, švietimą ir jaunimą. Turime e, įtraukti inovacijas ir mokslinius tyrimus, e, akcentuoti naują universitetų koncepciją Europoje. Ir norėčiau, kad Europos horizonto programoje tie trys ramščiai kurie atspindi tam tikrą logika būtų pavyzdžių e, piliečiams ir kultūros ir švietimo srityje pasiūlyti iniciatyvų, kurios patrauktų jaunimą. Pirmininkė, ačiū. Kitas klausimas, prašau. Uh, Domas klausimas. Ačiū e, už atsakymą. Norėčiau pridurti e, ir kai ką apie biudžetą. Jūs be abejo žinote, kad Europos parlamentas yra pasiūlęs tris kartus padidinti biudžetą skirtą Erasmus Plus programai naujoje daugiametėje finansavimo programoje. Kaip jūs sieksite, kad ta programa būtų naši, kokias naujas iniciatyvas norėtumėte palaikyti, nes ši programa yra ypač svarbi studentams, taip pat profesiniam ugdymui bei taip pat dėstytojams, mokytojams. Kaip rengėtės e, padidinti, išplėsti šią sritį? Aš ryštingai palaikysiu biudžeto trigubinimą, nes parlamentas tai siūlo ir tai įsipareigojo ir paskirtoji komisijos pirmininkė dėl politikos. Kalbėdamasi su švietimo ministrais, norės, rengiuosi išsakyti šią žinią, kad reikia e, išsamių diskusijų su finansų ministrais. E, tai darysiu, tai nėra įprastinis dalykas. O kalbant apie novatorišką Europą, Erasmus programą, reikia įtikinti tuos, kurie priminės sprendimus, kad jie mus paremtų. Toliau, Erasmus programa tai yra sim, simbolis, kuriuo mes didžiuojamės ir turime užtikrinti, kad ji taptų įtraukesnė. Aš palaikysiu visas priemonės, kurios užtikrins didesnį traukumą. Kalbant apie švietimą, tai bus taikytina ir švietimui, ir mokytojams, ir dėstytojams. Kalbant apie ugdytojus, švietėjus, mokytojus, noriu atkreipti dėmesį į kalbos mokytojus tais aktualu ir judumo kontekste, ir Erasmus programos kontekste, žalias Erasmus. Manau, kad jaunimui, jaunimas mums siunčia labai aiškę žinę apie aplinkosaugą, apie tai, kad reikia konkrečių veiksmų šioje srityje. Euh, euh, Dėkui. Toliau steiksiu žodį ponui Nika, jis yra socialdemokratų frakcijos koordinatorius įtre komitete. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė paskirtoji komisijos narė, labas vakaras, sveika atvykus. Trumpai paklausiu. Jeigu taryba ir Europos parlamentas susikirs dėl Europos horizontas programos, kurioje pusėje būsite jūs? Parlamento pusėje, kuris reikalauja 20 milijardų, ar tarybos, kuri, aišku, norės mažiau. Ir kaip e, spręsti e, biudžeto problemas, kas e, atsitiks su strateginėmis partnerystėmis ir iniciatyvomis jas užmėgsti. <clears throat> Taip pat e, norėčiau paklausti apie bandomosius projektus 2020-iesiems ir tolesniems metams. Kaip elgsitės jūs? E, dabar dėl mokslo tyrimų. ES tyrėjai ne visada paverčia savo tyrimų rezultatus e, produktams, kurie atneštų pridedamąją vertę. Kaip elgsitės jūs e, su tokiais tyrimais? Jie labai svarbus ES ekonomikai ir piliečiams. Dėl biudžeto. Tikrai būsiu parlamento pusėje. E, ryštingai e, sieksiu m, didesnio finansavimo e, Europos horizonto programai, nes e, reikia suvokti, kad tai ne išlaidos, o investicijos. Jeigu norime tokios ateities, apie kurią kalbame, mums reikia to biudžeto, kad atremtume pasaulinius iššūkius, įvykdytume skaitmeninį pertvarkymą, atremtume klimato kaitą. Tai užtikrins mū, didesnį mūsų produktivumą ir konkurencingumą. Mm, Šimtų procentų. Europos ekonomikos augimas apspręstas e, moks, mokslinės ryties pažangos, taip pat daugybė projektų e, sukūriama šioje srityje. Turime suvienyti pastangas. Aš, laik, aš klausysiuos parlamento, bet aš norėčiau kreiptis ir mokslininkų e, išradėjų bendryje, paraginti juos prisijungti prie mūsų, kad mūsų šansai būtų maksimalūs. E, taip pat turėsime išlikti realistais, tai ne, dirbti nebus lengva. Dėl strateginio planavimo e, partnerysčių Man svarbiausia, kad parlamentas būtų visapusiškai įtrauktas. Žinau, kas nutiko dėrybų etape. Man labai svarbu, kad šiandien, jeigu mes sutarsime, kad naujasis partnerysčių principas, naujasis požiūris, tai akcentuoti didesnės naudos aspektą, atvirumą, skaidrumą, turime galimybę tai pademonstruoti ir dirbti glaudžiai ketinu glaudžiai dirbti su parlamentu ir daryti tuo nuo, nuo pat pirmo žingsnio. Nelauksiu 21 metų, kad informuočiau parlamentą apie tai, kas vyksta. Būtent todėl pasiūliau e, atsakingoms valdy, valdyboms paskirti asmenys, kurie būtų atsakingi ryšiams su parlamentu ir kad galėtų bet, visais etapais atsakyti klausimus, kaip vyksta darbas ir kokie sprendimai priimami. Pirmasis e, eksperimentinis projektas numatytas 2021 metams, tačiau e, esu pasirengusi draugę su savo e, komanda svarsyti visus sunkumus, kurie mums gali iškilti. Dėkuoju. Papildomas klausimas E, labai esu dėkingas už tai, ką Jūs pasakėte, kalbėdama apie bendradarbiavimą su parlamentu. Iš tikrųjų, nenorime, kad kas nors mus imtų ir nustebintų šitoje srityje. Ir e, kaip Jūs įsivaizduojate, kaip e, dažnas bus tas intensyvus dialogas su Europos parlamentu, kad sugebėtume priimti kuo geriausius sprendimus? Na ir paskutinis klausimas, kaip ketinate spręsti tokią situaciją. Europoje turime puikių mokslo tyrimų, bet tie tyrėjai, ko gero, negauna pakankamai atlygio. Kaip tai daro poveikį piliečiams ir ekonomikai? Mm, kalbėdama apie dialogą su parlamentu, man atrodo, aš labai aiškiai pasakiau, kad E, tas dialogas prasidės labai greitai dėl e, rezultatų pasiekimo. Dabar gyvendiname tai, kas numatyta Europos horizonto ir 2020-ųjų Europos programoje. Kalbu apie mokslinių inovacijų Europą. Jeigu norime, kad e, viskas pasikeistų, kad atsirastų produktų, kad atsirastų inovacijų, turime tai paremti tai, kas dabar daroma pasitelkus Europos inovacijų tarybą. Tas darbas turi būti tęsiamas. Ir kaip jūs ir sakėte, noriu, kad moksliniai tyrimai turėtų galimybę būti, dirbti novatoriškai ir kad, jie, kad būtų galimybė panaudoti jų mokslinių tyrimų rezultatus. Tačiau mes turime skirti daugiau pastangų tam. Pavyzdžiui, Europos uh, mokslinių tyrimų taryba uh, uh, dalyvauja projektuose uh, pagal uh, E, Eur, Eur, Europos horizonto antrojo ramščio programas ir esame įsitikinę, kad tai naudinga, naudinga ir piliečiams. Ir aš sieksiu, kad tokios sąsajos būtų toliau e, mesgamos, kuriamos. Taip pat m, norėčiau gyvendinti informavimo kampaniją apie ir kad mokslas pasiektų jaunimą, mokslas pasiektų piliečius ir būtent todėl e, siūlau iniciatyvą Mokslas ir regionai, Mokslas ir mokyklos, kad e, mokslininkai galėtų pademonstruoti savo darbo rezultatus ir kad jaunimas būtų įkvėptas e, eiti tuo pačiu keliu kaip jie. Dėkoju, leidau jums uh, kiek ilgiau pasisakyti, nes ponas Nikas sutrumpino savo klausimą. Uh, Dabar e, ponia Fareng yra Renew Europe frakcijos atstovė kultūros komitete. Ačiū pirmininkė. Europos e, erdvės, e, mokslinės erdvės sričiai reikia inovacijų. Kult kultūra apima ir mūsų istoriją. Čia noriu paminėti e, Dievo motinos katedros gaisrą mano šalyje ir kaip, e, kokios paramos susilaukėme. Taip pat norėčiau pakalbėti apie vykstančius pokyčius. Europos paveldo įtraukimas į Europos politiką turi e, vykti daugelį sričių. E, jis turi apimti praeitį ir ateitį. Reikia tą kultūros paveldą saugoti, e, jį eksponuoti, daryti, užtikrinti, kad jis būtų prieinamas, užtikrinti taip pat galim, judumo galimybės menininkams susi, susijęti praeitie sukauptas žinias su ateitimis, su naujomis skaitmeninėmis technologijomis. Kaip įveiksite visas šias užduotis ir kaip užtikrinsite, kad paveldas būtų tinkamai apsaugotas ir kad atliktų savo funkciją? Question. Je partage entièrement cet avis. Le patrimoine culturel, c'est quelque chose que nous avons d'unique. Et quand on regarde le succès que l'année européenne du patrimoine culturel a rencontré en réunissant des dizaines de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 kuris pirmą kartą įvyks spalio 15-ąją. Ir e, tai bus pirmasis kelias. Taip pat noriu kalbėti apie e, Europos kultūros paveldo skaitmeninimą, kūrinių skaitmeninimą. Tai yra absoliučiai būtina. Aš buvau viena iš tų kurie siūlė e, imti šios iniciatyvos e, skaitmeninti e, kultūros paveldą. Šiandien jo suskaitmeninti yra mažiau nei 10 procentų. Mums tikrai reikia pasistengti su valstybėmis narėmis. Ir kalbant apie tai, apie skaitmeninimą, Aš remsiuosi Europeana iniciatyva, yra daugybė kitų gražių iniciatyvų ir reikia, kad ta erdvė taptų patrauklesnė jaunimui, tiems, kurie neturi prieigos galimybių. Aš mąsčiau apie tai, kaip užtikrinti e, daug, didesniam skaičiui žmonių galimybę naudotis kultūros e, pasiūla. Ir aš akcentuosiu e, kad e, kultūros paveldui skirti veiksmai ir iniciatyvos būtų įgyvendinami pagal pirmąjį ramstį. Tai susijęs su skaitmeninimu bei su partnerystėmis. E, pavyzdžiui, e, galime steigti Europos novatoriškų sostinių partnerystės. Taip užtikrinti geresnę prieigą prie kultūros ir tuo baigiu, sako kalbėtoja. Yeah. Ačiū, ponė Gabriel, žinau, kad norisi daug ką pasakyti. Ar turite papildomų klausimų? Ačiū už atsakymą. Noriu grįžti prie skaitmeninimo aspekto, kurį jūs paminėjote. Kalbant apie kompetencijų paskirstimą, e, kultūrą infrastruktūra ir skaitmeninimas, kaip, kaip jūs ir minėjote, atver didelių galimybių ir nemažų iššūkių. E, noriu pakalbėti apie Europos e, žiniasklaidos e, srities kūrimą. Tai nėra jūsų kompetencijų sritis. Kaip rengėtis dirbti su paskirtaja komisijos nare Silvygų Ler, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į kultūros aspektą, nekalbant vien apie internetą, pramo, kad būtų atšilta į pramoninius plėtotės aspektus, kad tai būtų uh, dar viena Europos politikos rytis. Ačiū. Žodis ponė Gabrielė. Uh, Creative Europe programa tuo ir užsijima. Buvau atsakinga už skaitmeninimo sitį, kaip kai komisijos narys Navračiš buvo atsakingas už skaitmeninius klausimus ir jokių kliučių bendradarbiavimų nebuvo. Rengiuosi glaudžiai bendradarbiauti su paskirtaja e, nare ponia Guler. Taip pat norėčiau paminėti sąsajas, kurių galima siekti mano kompetencijos srityje. Daug ką galima nuveikti, jeigu kalbame apie žiniasklaidą, kultūrą. Nepamirškime, kad kitoje Europos horizonto programoje antrajame ramstyje kalbama apie e, svarbiausius Europai iššūkius, globalinius iššūkius. Galime kalbėti apie kūrybinę ir įtraukę visuomenę, jos kūrimą čia. Ir turime mąstyti, ką čia galėtume nuveikti. pavyzdžiui, steigti kūrybinių inovacijų laboratorijas e, pagal Creative Europe programą. Tai apima medijų sritį, e, projektus, kuriuos dabar finansuojame skaitmenės plėtros dėka, galime tai daryti novatoriškai, e, bet čia yra ne vien tik nauda kaitos aspektas, e, tai susijęs tam tikromis grėsmėmis, e, autoriai žino, apie ką kalbu. E, iškyla grėsmė jų teisėms, todėl turime siekti tų sąsajų stiprinimo. Ačiū, ponia Gabriel. Jeigu į kai kurios klausimus nebuvo atsakyta, bus galimybė tai padaryti vėliau. Madame Jenbu. Dabar steiksiu žodį poniai Janibu, ji yra Žaliųjų frakcijos koordinatorė kultūros komitete. Vieną minutę jums paklausti. Pone Gabriel, labas vakaras. Europos Europos istorija ar geografinė erdvė yra ne vienalytė. Savo atsakymuose sakote, kad ES užmojus apriepti visą įvairovę e, Europoje, kultūrinę įvairovę. Tačiau kultūra yra pamirštama, prastai atstovaujama. E, Kaip su migracijos aspektais, senosiomis uh, e, Europos valstybių kolonijomis? Taip pat noriu pakalbėti apie užžiūrio teritorijas, um, e, reg, kaimo vietovės. E, ir čia kalbėti apie jaunimą ir sportą. Todėl turiu dvigubą klausimą. Kaip pasieksite, kad ta kultūra, įvairovė, visa ši įvairovė atsispindėtų e, vykdomose programuose ir uh, Ar jūs rengiatės įgyvendinti programą, e, kuri būtų skirta užmirštosioms teritorijoms, e, pavyzdžiui, švietimo, kultūros ir sporto srityje? Ačiū. Ats kultūros įvairovė yra mūsų kompasas, kuris e, orientuoja visus mūsų veiksmus, bendradarbiavimą. Ir tai apima ir Erasmus programą. Egzistuoja projektų, kurie skirti e, tos užmirštosios kultūros, pavyzdžiui, įtraukčiai, e, mažumų kalboms. Pavyzdžiui, ir buvo sukurta prietaika pavadinimu e, mažumų kalbos. E, ir tas ta, galima m, pa, ten išmokti apie iki 6000 žodžių. E, Tai vienas iš aspektų, kaip pasitelkiant technologinę e, raidą galime apriepti daugiau žmonių. Kalbant apie novatorišką požiūrį, Erasmus Plus programa turi būti labiau įtraukesnė. Kaip žinote, mes nusprendėme e, suteikti galimybę ir mažoms organizacijoms dalyvauti juose, kurios gali kurti e, projektus ir būti atrinktos dalyvauti kokiam nors projekte ir, pavyzdžiui, per tai galimybę dalyvauti per sporto skyrių ir galime tai sustiprinti. Sportas e, gali būti labai našias rytimi, pavyzdžiui, migrantų integracijos kontekste įgyvendinami tokie projektai. Taip pat įmamės e, ir prevencijos veiksmų per šią sritį, e, nes kalba eina apie jaunimą, kuriam kyla radika, radikalėjimo grėsmė. Aš labai glaudžiai stebėsiu, kaip bus rengiama nauja Erasmus programa ir kad būtų skatinami ir tokie veiksmai. Aš nepal, nepalaikysiu privilegijuotos prieigos, aš sieksiu vienodų gal, dalyvavimo galimybių visiems. Ir čia dar turime daug nuveikti, Ga, turime nusiųsti aiškę žinę ir e, reikia dabar atlikti darbą ir parengti reikalingą turinį. Prašom užduoti papildomą klausimą, jeigu tokį turite. Ačiū. Aš supratau, kad jūs pasisakote už Europos daugia kultūriškumą. Kaip rengėtės koordinuoti ir derinti tai su ponu Šinas kompetencijų sritimi, kad europietiškas gyvenimo būdas e, taip pat būtų tinkamai atspindėtas, kurį reikia ginti. Ir kaip užtikrinsite, kad kultūros įvairovė taip pat klestėtų ir išliktų? Na, apskritai, kai kalbam apie visokius izmus, tai į tai žiūriu skeptiškai. Kai e, kalbate apie kultūrizavimą, kultūrizmą, tai e, iš tiesų tai e, turimas galvoj daugia kultūriškumas. Panašinas bus atsakingas už Europinio gyvenimo būdo išlaikymą neina kalba apie tai, kad negatyvę prasme reikia ginti tą gyvenimo būdą bet e, verčiau, kad mes turime jaustis kaip viena bendruomenė, turime jaustis bendresni, artimesni. O kalbant apie švietimą ir kultūrą, tai e, bus e, gausybė projektų, kalbu apie ES solidarumą, čia konkrečiai, konkrečiau apie Europos solidarumo korpusą. E, kai jauni žmonės e, dirba su migrantais, Romų e, bendruomenės atstovais ir kai jie sugrįžta, sakysim, po metų pagal Erasmus programą, tai matome, kad jie jau daug geriau suvokia kultūrinę įvairovę. Taigi visą tai, manyčiau, reikėtų žiūrėti iš pozityviosios pusės ir užtikrinti, <clears throat> kad būtų vis daugiau ir daugiau iniciatyvų, kurios neleistų kilti nesusipratimams. Dabar e, e, žodės ponui Paulo Borščiai, įtre koordinatoriai. E, dėkoju. Maždaug 163 milijonų eurų e, apyvarta ir 2 milijonai e, darbo vietų yra su, sukūriama e, pirmaujančių technologijų dėka. Jeigu norime išlaikyti tas darbo vietas ir konkurencingumą, mes turime atlaikyti konkurenciją pasauliniu mastu. Iškyla naujų technologinių iššūkių, tame tarpe susijusių su emisijų sumažinimu. Kad išlaikytume savo technologinį pranašumą, e, mums reikės adekvačių finansinių išteklių tame tarpe ir švarios aviacijos programoms parengti. Ar e, jūs e, įsipareigosite, kad šiam sektoriui bus teikiama pakankamai finansinių išteklių, kad galima būtų išlaikyti mūsų tarptautinę lyderystę? Dėkui. L'aviation fait partie de ces secteurs où, en effet, grâce à la... Aviacija yra vienas iš sektorių, kur e, mokslo tyrimų ir inovacijų dėka mes galime e, žengti į priekį ir e, padaryti šį sektorių, sektorių ekologiškesnį. Turime ir pavyzdžių, tai švaraus dangaus programa, kuri dabar pereina į antrąją stadiją, antrąją etapą ir kurios tikslas yra uh, E, inovacijų dėka sumažinti emisijas e, e, iš orlaivių. Pagal Švaros dangaus antrąją programą mes turime institucionalizavę partnerystės E, kad 185 e, ir 187 sąjungos sutarties straipsniai galėtų būti tinkamai įgyvendinami. Bet e, žinoma, neimsime jokių sprendimų prieš tai neinformavę parlamento. Svarbu prisiminti, kad Mes norime atrinkti tokias partnerystės, kurios e, tikrai turėtų e, rimtą poveikį, kurios būtų artimos visiems mums ir padėtų susidoroti su pasauliniais iššūkiais. E, galiu tik patvirtinti, kad aviacija bus dalimi tų partnerysčių, kurias siūlysime ateinančiais keliais metais. Ačiū papildomas klausimas, ponas Verkė. Ačiū. Kaip jūs MVI ketinate įtraukti į Europos aukštųjų technologijų sritį? Noriu priminti apie štai ką. Kalbėjau apie e, Europos horizontas e, kito etapo programą. Taip pat e, pagal dabartinę 2010 programą yra numatytos e, matyti konkretus projektai yra kitos remimo priemonės. Mes padedame įmonėms dalyvauti konsorcijuose, taip pat e, pareng, padedame parengti reikalingas paraiškas. Kitoje Europos horizonto programoje mažas ir vidutinės įmonės taps privilegijuotojų dalyvių. E, taip pat inovacijų Europos renginiuose. Būtent tam ir kūrėme šias priemonės, kad atsirastų unikali erdvė skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad suteiktume joms galimybę kurti produktus, teikti novatoriškas idėjas ir gyvendinti jas, kad produktai kiek įmanoma greičiau atsirastų rinkoje. Ir taip pat jos turės galimybę dalyvauti ir kitose srityse. Pavyzdžiui, noriu paminėti Europos e, mokslinių tyrimų institutą. Norime, e, kad atsirastų sąsos tarp įvairių projektų. Dabar Evžen Tošinovski, ITRE, koordinatorius nuo EKR frakcijos. Ačiū, pasisakysiu gimtają kalbą. Pone Gabriel, norėčiau pasveikinti Jūs su nominavimu į šį postą. Suprantu, kad Tokiu būdu vertinamas jūsų sunkus ir sėkmingas darbas šioje kadencijoje. Europos horizontas. Klausimas apie jį aš ir mano kolega sugebėjo įrašyti ten frazę transformuojami regionai. Turiu omenyje regionus, kur dar paplitęs akmens anglės naudojimas. Kaip jūsų nuomonė moksliniai tyrimai ir inovacijos gali prisidėti prie tokių transformacinių regionų sklėstėjimo? E, Ar jūs atsižvelgsite į jų situaciją, rengdami savo programas bei siūlydami naujoves? Taip, aš palaikysiu tokius projektus ir paaiškinsiu, kodėl. E, virsmo regionuose E, iškyla labai remtų iššūkių, o bendras iššūkis mūsų visų tai sumažinti CO2 išlakas. Tai ir e, Europos horizonto dabar gyvendinamose programuose mes skiriame dėmesio šiai sričiai, dėgiame įvairias technologijas. E, mokslo ir technologijų pažanga turi būti panaudojama. Ir būtent todėl moksliniai e, tyrimai galėtų padėti šiems regionams. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį vieną dalyką. Mes turime aišku politinį tikslą. Mokslinių tyrimų mm, srityje yra priemonių, tačiau e, vertinant e, politinės ambicijas turime nesimti priemonių, kurio, kurios e, neteisingai atsilieptų žmonėms. Turėjome nei žmonės, kurie gyvena tose regionuose. Kaip pasiekti kad žmonės turėtų galimybę turėti darbą ir turėti reikalingas kvalifikacijas. Taip, aš palaikysiu tokias iniciatyvas ir aš manau, kad turėsime galimybę e, tai, plačiau, išsamiu apie tai pakalbėti. Ar viskas jau? <laughs> <laughs> Jeigu turiu dar laiko, norėčiau dar kai ką pasakyti ir užbaigti. Čia Čia turiuomenį tai, apie ką jūs kalbėjote, apie teisingo persitvarkymo fondą. Mes jau pradėjome kai kuriuos projektus, ne tik mokslinio tyrimų srityje su Europos horizonto 2020 programa, bet ir vicepirmininko Šefčiovius sukurta iniciatyva, e, kuri apima visus paliestus regionus ir kurie, pagal kurią ieškoma bendrų sprendimų. Mano žinia yra tokia. Mes turime padėti tiems regionams, suteikti jiems reikalingus gebėjimus, o švietimas čia vaidins pamatinį vaidmenį, kaip ir e, mokymai bei lavinimas. Turime e, užtikrinti, kad tie regionai gautų reikalingus išteklius, kad neprarastų savo konkurencingumo. Papildomas klausimas. Ačiū papildomas klausimas taip pat apie Europos horizontą, tačiau kiek iš kitos srities. Kosmoso projektai. Kiek dėmesio skirsite Galilėjo, IGNOS ir Kopernikos projektams? Tai yra nuostabi europinė infrastruktūra bei puikiai galimybė jauniems mokslininkams, startuoliams, kūrybiniai pramoniai, tai yra puikiai galimybė jų ateičiai. Tuo Europa gali didžiuotis ir, sakyčiau, tai vienas didžiausių Europos pasiekimų. Kosmosas ir kosmoso paslaugas yra svarbi Europos strategijos dalis 10 procentų Europos BVP susijęs su kosmosu. Jūs minėjote Kopernikus ir Galileo programas. Tai yra didžiausios Europos sėkmės programos. Jos atskleidžia, ką galime pasiekti, nes per šeštą ir septintą pamatinių e, tyrimų programas buvo e, skirtos reikalingos investicijos ir pasiekėme sėkmės. Tų e, programų potencialas yra milžiniškas, pasitelkus naujasias technologijas ypač. Bet Ir taip pat dėl to, kad kosmosos ryties paslaugos e, leis pasiekti naujas rytis ir naujas prietaikas. Pavyzdžiui, tikslusis žemės ūkis. Čia mo, kosmoso paslaugos mums nepaprastai pasitarnaus, bei taip pat gamtinių katastrofų e, užvaldymas. E, Draugė su paskirtaja komisijos nare. E, Silvi Guliar sieksiu, kad į mokslinius tyrimus būtų e, atsižvelgta, kuomet bus pristatomi detalesni šios ir ties politiniai planai. E, Ačiū. Dabar Marisa Matijas, Jiguja frakcijos koordinatorė įtrė e komitete. Prašom, ponė Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki, atvykę ponė paskirtojo komisarė, porą klausimų. Europos horizontas. Kaip žinote, parlamentas ne visuomet yra pakankamai traukiamas į atskirų programų rengimą. Mes turime strategiją inovacijų, darbo tvarkė bei kitas programas, kurios šiuo metu aptarinėjimas. Ar galite užtikrinti parlamentą, kad jis bus ateityje tokias programas svarstant aktyviau įtraukiamas? Kitas klausimas. Parlamentas yra linkęs e, svarstyti pasiūlymą, kuris nebūtų išdėstymas nauja tvarka. Ar komisija yra pasirengusi atsižvelgti į šį parlamento pageidavimą dėl socialinių ir humanitarinių mokslų klausimas iš antrojo ramščio. Jie turi būti finansuojami, tačiau ne, neskiriama jiems dėmesio, kiek reikėtų, ar esate pasiruošusi užtikrinti, kad šie mokslai nenukentėtų dėl didesnio dėmesio kitoms tyrimų sritims. Nutraukiama ponė Matijas, atsakymas. Matijas. Ačiū už klausimą, ponė Matijas. Turėjau galimybę jau apie tai pakalbėti, bet aš noriu tai patvirtinti. Norėčiau, kad parlamentas visapusiškai būtų įtrauktas e, svarbiausiais strateginio plano aspektais. E, taip pat dėl, dėl partnerysčių, dėl bendradarbiavimo. Ir būtent todėl, kaip sakiau, man labai svarbu jūs tinkamai informuoti. Nu, kai bus varstomi strateginiai planai, mes būsime susitarę, kad ir būsime atrinkę projektus, kurie atneša naudos Europos mastu, kurie padeda atremti iššūkius klimato kaitos arba skaitmeninėje srityje. Ir aš noriu Jūs patikinti, kad e, būsiu jūsų paslaugoms. Mano tarnybos taip pat e, organizuos konsultacijas ir e, tikiuosi, kad jūsų klausimus bus atsakyta. Dėl pasiūlymų susijusių su Europos e, technologijų ir tyrimų institutu. Kaip jūs žinote, kodėl pasiūlėme peržiūrėti redakciją, siekdami aiškumo ir skaidrumo. Šis institutas yra bus Europos horizonto programos dalimi. Nereikia laukti iki paskutinės minutės. Jis 2013 jau buvo nemažai koreguotas ir šiandien reikia papildomų pokyčių, kad būtų užtikrintas sklandus pereimas naujų programų gyvendinime. Aš nenoriu užbėgti už akių sprendimams. Kaip jūs sakėte, naujojoje komisijos narių kolegijoje bus sprendžiami, kokie teisės aktai bus toliau e, nagrinėjami, kurie bus atsimami. Ir parlamentas ir taryba turės galimybę suvadinti savo vaidmenį čia kaip įstatymų kūrimo institucijos. Aš, esu, e, aš bus jūsų paslaugoms ir e, Es galiu pažadėti, kad e, dirbsiu, kad būtų parengtas toks reglamentas, kuris visapusiškai atitiktų visas, e, visus jam keliamus tikslus ir atitiktų e, tą žinių švietimo ir e, kultūros trikampį. Taip pat pažadu integruoti e, į Europos horizonto programą e, ir į pirmąjį ir antrąjį ramsti nenoriu, kad būtų egzistuotų atskirti silosai, bet kad, pavyzdžiui, pagal trečiai ramsti e, bus kuriami inovatoriški sprendimai, taip pat pagal antrąjį ramsti vyks darbas. Brigada įsiginda tradicijon. Papildomas klausimas. Ačiū. Norėčiau ir aš užduoti papildomą klausimą, kuris nebūtinai tiesiogiai susijęs su mano pirmuoju klausimu. Uh, žmogaus teisės. Es finansiname reglamente 136 straipsnėje pažymima, kad negalima finansuoti mokslinių tyrimų e, tuose šalise, kur pažeidžiamas žmogaus teisės, Tuo pat metu numatyta apie 20 milijonų investuoti į Izraelio armijos tyrimus, taip pat Maro kui žadama skirti mokslinio tyrimų paramą, o Marokas yra okupavęs vakarų Saharą, taigi kaip jūs pasirūpinsite, kad nepatektų moksliniam tyrimams skirti pinigai į karinių nusikaltimų kaltinamų asmenų rankas? Ačiū, ačiū už dar papildomą klausimą. Mums reikia remtis vis faktais. Jeigu nustatoma, kad kažko negalima padaryti, tai mes turime parodyti etinę stiprybę ir neselgti netinkamai. Dėl Maroko nežinau, tačiau Izraelio atvejis man e, žinomas e, civilinis pritaikymas, ne karinis pritaikymas, teritoriškumo nuostatos, bet reikia išsaugoti galimybę uh, mokslininkams iš Izraelio palaikyti partnerystę su Europos mokslininkais, informatika, vandens sektorius. Jeigu vienoje srityje nesilaikoma taisyklių, tai nereiškia, kad ir kitose srityse visus durus uždaromas. Reikėtų surinkti daugiau informacijos, aš pasistengsiu tą padaryti, bei vėliau atsakysiu jums tiesiogiai. Ačiū. Dabar pirmininkauja mano kolegė ponė Verhaien. Dabar žodis Henai Virkunen, EPP frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė, paskirtoji komisijos narė. Mes žinome, kad e, Europos horizontas yra labai svarbus Europos tvariam vystimuisi ir e, jo tos programos įgyvenimas bus e, labai svarbus per jūsų kadenciją. E, mes pradėjome kalbėti apie bendarbiavimą tarp e, institucijų e, programavimo procese. Parlamentas norėtų plačiai konsultuotis dėl to programavimo laikotarpio. Norime išgirsti apie planuojamos partnerystės, misijas ir apskritai strateginį planą. Aišku, ir e, mūsų e, delegatai, e, parlamentarai norėtų kuo plačiau prisidėti prie šio proceso. Planuojant strategiškai, būtų įdomu išgirsti, ką Jūs galvojate apie komisijos ir parlamento bendradarbiavimą šioje srityje. Praktikoje, kaip jau sakiau, E, nebūtų tinkama vien tik atsiųsti dokumentą ir nesusitikti. Norėčiau, kad vyks, vyktų reguliarūs susitikimai, kurie atitiktų svarstomas temas, kurios iškils ir kad bent jau kartą per mėnesį galėtume susitikti aptarti, kokiame etape esame, uh, kiek pažangos pasiekta. Ir e, jūs galite nuspręsti, kada tai galėtų vykti. Aš galėčiau su koordinatoriais susitikti kas mėnesį prieš Strasbūro plenarnės sesijas, ateikti į tą komitetą ir jūs informuoti. Tuo pat metu aš paprašysiu savo tarnybų e, kad jos vykdytų e, tikrą informavimo kampaniją, kad būtų veikla vykdoma kiekvienoje valstybėje narėje ir kad būtų pasirinktas individualus požiūris, kad būtų atsižvelgta į valstybės ypatumus, e, e, iškilusius iššūkius strateginio planavimo srityje, taip pat partnerysčių mesgime. Noriu dar kartą priminti, kad nei vienas sprendimas nebus priimtas e, prieš tai nepasikonsultavus su parlamentu ir neinformavus parlamento apie tai, apie jį. Ir būtent to sieksiu partnerysčių atveju taip pat e, kofinansuojamų programų atveju. Inst... Noriu, kad tai būtų institucionalizuota partnerystė, kad pasirenktume viskam, ką ketinsime įgyvendinti. Dėkuoju, ponė Virknė, norėtumėte užduoti papildomą klausimą? Taip, ponė pirmininkė, apie Europos horizontas. Jau keletą kartų e, ši programa paminėta, bet man rodas pagrindinė tema e, mūsų komitetui ir parlamentui yra siekis padidinti šiai programai finansavimą. Mes norėtume, kad e, finansavimas padidėtų iki 120 milijardų eurų. Smagu, kad jūs pritarėte tokiam tikslai, bet akivaizdu, kad dabar būtent valstybės narės e, vaidina svarbiausią vaidmenį dėl šito. Kaip ketinate įtikinti jas sutikti su tokiu biudžetu? Manau, kad sunkus bus uždavinys. Aš noriu priminti, kad e, Horizontas 2020 buvo sumažintas 2 milijardais 2015 e, metais. E, ir paskui 3,5 e, milijardo dar buvo skirta InvestEU fondui. Kaip jūs užtikrinsite, kad Europos horizonto biudžetas bus padidintas nepriklausomai nuo kitų institucijų? Ačiū už šiuos du klausimus. Atsakydama į pirmąją, aš nekartosiu to, ką jau sakiau. Manau, kad šiandien labai svarbu suvokti, kad e, jeigu nebeinvestuosime, už kelių metų Europa atsidurs e, pozicijose, iš kurių nebegalės e, nieko pasiekti. Mes turime nepraleisti kitos bangos. Ir todėl dabar ir yra tas momentas, kai reikia investuoti, kai vertiname mūsų svarbiausius konkurentus JAF ir Kiniją. Akivaizdu, kad mes nepakankamai investuojame į mokslinius tyrimus e, ir inovacijas, švietimą, e, technologijas. Ir E, taip pat nukrito įmonių investicijos į mokslinius tyrimus. 1,36 e, procentui Europoje, o JAV 2,5, e, o Šiaurės, atsiprašau, Pietų Korejoje tas skaičius yra dar didesnis. Kalba eina apie 2,06 procento. Aš minėjau tuos pavyzdžius ne, kad pademonstruočiau, kad šalise, kuriuose tas finansavimas siekia 3 procentus, jo žengia į priekį, nes sukūrėmės, e, sukūrėmos galimybės regionams taip pat vystytis, įkurti darbo vietas. The next speaker on our list is Mrs. Petra Kammer-Evert, Coordinator for CULT for S&D. Petra Kammer-Evert, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Gabriel, kultūros ir kūrybinis sektorius jums priklausys ateityje jo valdymas ir administravimas, audiovizualinis sektorius prie to priklauso. Ir čia Creative Europe programa aktuali, audiovizualinis sektorius e, turėtų kuo daugiau laimėti, už jį buvote jūs atsakingai iki šiol, tačiau ateityje šis sektorius priklausys komisarui dirbančiam su vidaus rinka. Kaip jūs užtikrinsite ateityje, kad audiovizualinis turinys ir žiniasklaida gautų tą svarbą, kurią ir privalo gauti būtent kaip kultūros ir kūrybos sektorius? Atsakymas, prašom. Vertinant dabartinę situaciją, už, siekiant užtikrinti geriausiai manomą bendradarbiavimą, jau sakiau, kad turime e, maksimaliai suderinti veiksmus su e, komisijos paskirtąją narę Silvy Guler. Įvertinkime Creative Europe biudžetą. Jis nėra jau toks didelis. Kita vertus, aš norėčiau, kad būtų sukurta daugiau saveikumo e, Europos horizonto programoje. E, kultūra, kūrybingumas, tai teminiai poliai numatyti Europos horizonto programoje. O antrajame ramstyje numatytas e, atsakas į pasaulinius iššūkius. Neturime dar labiau didinti atotrukio ar atskirties jeigu tai e, suvokiama kaip silpnumas, norėčiau to išvengti ir suteikti daugiau, atverti daugiau galimybių drauge įgyvendinti įvairius veiksmus. Ir noriu priminti, kad e, inovacijų Europos e, erdvės vienas iš svarbių veikėjų tai in, technologijų e, institutas. Turime kurti ir kūrybinę erdvę. Ir e, mąstyti, ieškoti, kur galima užtikrinti didesnį saveikumą. Jeigu yra galimybė nedarbiauti, tai, tai ji turi būti išnaudojama. Taip pat ir e, pagal Europos horizonto programą. Tai yra svarbiausi iššūkiai. Tačiau e, dirbti reikia koordinuojant veiksmus, e, kad jūsų minėti aspektai susijęs su turiniu, audiovizualiniais aspektais e, ne, neliktų vien tik medijų programų srityse, srityje, kad tai būtų susijęta su moksliniais tyrimais, inovacijomis, Europos horizonto programa bei Europos inovacijų ir technologijų institutu. Aš bent jau skirsiu daug dėmesio tokiam darbui artimiausiais mėnesiais. Ačiū, ponė Kamerveivert. Papildomas klausimas. Taip, kadangi programa ir šiaip nedidelė, Creative Europe turiuomenė programa, būtų protingai jos finansavo dar labiau nesumažinti. Džiaugiuosi, kad palaikysite parlamentą, kai sieksime e, horizonto programos finansa, didesnio finansavimo ar tą, tą patį galiu pasakyti apie Creative Europe ir Erasmus, kur biudžeto patrigubinimas reikalingas Creative Europe turi chroniškai nepakankamą finansavimą jau kurį laiką. Jeigu turėtumėm daugiau lėšų, galėtumėme išnaudoti daug daugiau gerų projektų, kurių yra. Taigi čia ar jūs palaikote parlamentą, ar bendromis jėgomis su mumis bandysite įtikinti tarybą skirti didesnį finansavimą. Komisarė Gabriel, atsakykite, prašom. Žinau, kad aš iš dalies jau atsakiau ir noriu priminti, ką aš nuveikiau pastaraisiais metais. Aš buvau komisijos narė atsakinga už skaitmeninimą ir aš dariau viską, kad būtų gyvenamos programos ir Creative Europe e, programos kontekste. E, mums pavyko užsitikrinti 30 4 procentų padidėjimą e, savo pateiktam pasiūlymui. E, Ir turime labai atidžiai stebėti. Ir, pavyzdžiui, jeigu siekiame savykumo, tai e, būtent tai gali mums padėti pasiekti daugiau. E, turime 50, 50 milijardų skirtų šiais ryčiai. Ir ne, nebejoju, kad turėtų būti Creative Europe ir kultūros ryčiai skirta daugiau nei 609 milijonai. Ir noriu uh, taip pat pasakyti, kad mes norime užtikrinti didžiausią įmanomą visų gyvendinamų programų poveikį, ypač Europos horizonto programų. Dėkoju. Toliau paklaus Martina Dlabajova. Uh, Renew Europe atstovė įtre komitete. Dėkoju, uh, ponė pirmininkė. Paskirtoji komisijos narė, džiaugiuosi, kad žiūrite į savo mm, sritį kaip į iššūkį. Esu tikra, kad norite viską padaryti, kad paremtume uh, Europos esančius talentus ir e, kad norite atkreipti dėmesį ne tik e, į didžiasias, bet ir į smulkės ir vidutinės įmonės, kurios sudaro mūsų pramonės nugarkaulį. E, vis tik praeitie netiek daug buvo padaryta jų labai, nors apie tai daug kalbėta. Kalbant apie Europos horizonto programą, norėčiau paklausti, kokius konkrečius žingsnius žengsite, uh, greta tų finansinių išteklių e, ir e, savo jau minėtų pasiūlymų. Pirma, nesutinku, kad nedarome jau daug MVI labui e, Europos horizonto programą. Aš tik sakiau, kad mes jau daug darome, bet galėtume daryti dar daugiau ir geriau. E, pavyzdžiui, horizontas 2020. E, į MVI jose, kaip numatyta, turėjo dalyvauti 20 procentų, tačiau dalyvavimo lygis pasiektas buvo 25 procentai. Europos e, mokslinio tyrimų taryba. Jos dėmesio akiratyje mažos vidutinės įmonės bus ypatingas teiginys. Ir taip pat e, šiai sričiai skiriamo biudžeto 10 procentų rengiame skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Norime ir toliau jas remti, nes jau pasiekėme pirmųjų rezultatų. Europos inovacijų tarybos, kur yra eksperimentinis projektas, ataskaitos e, teigia, kad E, buvo panaudoti, didelės lėšos buvo skirtos mažoms vidutinėms įmonėms. Taip pat noriu paminėti Accelerators programą, e, skirtą MVI ir e, kad buvo panaudota 2,34 procentai lėšų. Mažos ir vidutinės įmonės visose regionuose turi būti informuojamos apie tokias galimybes reikia aiškiai pasakyti, kad nekuriame kažkokio uždaro klubo. E, tam taip pat skirsiu dėmesio e, technologijų ir tyrimų institute, nes yra e, iniciatyvų skirtų regionams, mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet taip pat girdžiu kritikos dėl dalyvavimo galimybių uh, taip pat dėl reikalavimo, e, kiek investuoti privalo norinčios dalyvauti įmonės, ką tai reiškia konkretiems regionams Europoje. Europoje. Ir noriu, kad e, visoje Europoje visos MVI susilauktų paramos. Dėkuoju, ponia Dlabajeva. Ar turite papildomą klausimą? E, iš tikrųjų, jūs paminėjote Europos inovacijų tarybą tai iniciatyva, kuri e, paremtų e, jau e, pasižymėjusius novatorius, o taip pat startuolius. Apie 70 procentų išteklių turėtų tekti būtent jiems. Tai jeigu te galvojate apie visą mūsų pramonę, iškyla klausimas, ar tų procentų pakaks MVI. E, Mes žinome, ko nori tos įmonės ir kad jos pirmenybę teikia būtent dotacijoms. Tai ar įsiklausoma į tai, ko joms iš tikrųjų reikia? Pone Gabriel, atsakykite. Manau, kad e, niekada nepapasakosiu pakaks turimo biudžeto, jeigu norime atsižvelgti į visų poreikius. Būtent todėl kalbu apie sąveiką, sąsajas, apie kitas e, galimybės. Reikia kalbėti ne tik apie Accelerate programą, apie Europos inovacijų tarybą. Turime pasitelkti EU Invest, Invest EU programą. Ji atveria milžiniškas galimybės. Turime ir toliau ją palaikyti taip pat išklausyti e, norų, pasiūlymų ir leisti Tai sudaryti galimybės tuos e, juos įgyvendinti. Turime galimybę pagal Horizontas 2020 programą finansavimo galimybių. Tai yra galimybė susitikti su partneriais, pasikeisti žiniomis ir patirtimi. E, įmonės turėtų dalyvauti įvairiuose tinkluose. Nėra e, magiškų sprendimų. Inovacijų taryba yra svarbi erdvė, bet turime nepamiršti ir kitų galimybių - InvestEU, regionams skirtų fondų. Ir toliau rengiamės skirti paramą pagal daugiametę finansavimo programą. Polak. Dėkui. E, dabar e, Peter Polak, EPP frakcija, kultūros komitetas. Ačiū. Pone pirmininkė, ponė paskirtoji komisarė norėčiau pasiteirauti apie švietimą. Trijose sąjungos valstybėse yra segreguojami Romų vaikai, neretai Romų vaikai būdavo išmesti iš mokyklų, tarsi nesugebėtų mokytis, tačiau po to baigė universitetus Jungtinėje karalystėje ir padarė gerą karjerą. Taigi švietimas ir mokymas, ar jūs esate pasirengusi keisti situaciją mokyklose ir užtikrinti, kad e, juose vietą rastų ir Romų vaikai. Ačiū. Ačiū už klausimus. Diskrimin, dėl diskriminacijos ir vykdomų procedūrų noriu e, pasakyti, kad tai Teisingumo direktorato ir paskirtojo komisijos nario Reinders atsakomybės rytis. Taip iš tikrųjų metų metus kalbame apie tai, kad romų vaikams sunku integruotis į klasikinio švietimo sistemą. Tačiau turime e, išnaudoti tam tikrus privalumus. Turime į projektus in school vadinamus. E, tai projektas įgyvendinamas 30 mokyklų, 5 šalyse. Dėmesys skiriamas ne tik romų vaikams. Tai naujovė. Tai galimybė dirbti su šeimomis ir bendruomenė. Pokyčiai ateis ne vien dirbant su vaikais, ne tik per švietimo sistemą. Reikia traukti ir tėvus, ir bendruomenę, bei taip pat e, tvirčiau, solidžiau įpareigojant vietos lygmenių. E, tai e, įspūdingas projektas. Ar norėčiau, kad jis būtų vertintas, ką e, jis atneš 30 mokyklų penkiose skirtingose šalise. Tai medžiaga, pagrindas kurio galėtume pasiremti. Įtraukumas labai svarbus žodis. Ir norėčiau, kad būtų daugiau tokių projektų, kuriuose būtų atšvilgiama į vietos bendruomenės e, ypatumus ir kad tokių projektų daugėtų. Ir tai turime išnaudoti. Dank, Mr. Pollack, do you have a follow-up question, please? Dėkui, panui Polakui. Ar turite papildomą klausimą? Projekty v romských komunitách reali... Pone Gabriel, projektai Romų bendruomenėse vykdomi jau 20 metų. Galiu patvirtinti, jog daugelis iš jų baigėsi nesėkmingai. Aš kalbu apie sisteminių priemonių poreikį. Svarbiausia suvokti, kad vienoje valstybėje Romų vaikai yra segreguojami, atskiriami, turi gyventi su to pasiekmėmis, o po to tas pats vaikas išvyksta į kitą valstybę ir mokosi sėkmingai. Taigi klausimas, kaip galima spausti tą valstybę narę, kad ji keistų egzistuojančią švietimo sistemą ir užtikrintų, kad kiekvienas vaikas galėtų sėkmingai mokytis visose mokyklose, kad gautų kvalifikaciją ir rastų vietą darbo rinkoje. Prašom, atsakymas. Jūs teisingai pasakėte, daryti spausdimą valstybėms narėms. Aš pasitelksiu turimas priemonės, laikydamasi kompetencijų sričių ir, pavyzdžiui, noriu paminėti Europos semestrą. Manau, kad vis daugiau sistemingiau bendraudami su valstybėmis narėmis išnaudoti Europos semestrą kurio pagrindu teikiamos konkrečios rekomendacijos valstybėms, kur, kuriuose atsižvelgiama į valstybių narių sistemas ir būtent į, į, į tokius aspektus, taip pat įvertinama e, vietos, įvertinama vietos valdžios veiksmai kokioje nors rytyje ir Manau, kad galime pasitelkti Europos semestre rengiamas rekomendacijas ir toliau akcentuoti valstybėms narėms atsiveriančias galimybės. Jos labai pavydžiai saugo savo kompetencijos rytis. Bet jeigu norime sukurti Europos e, ligmens kompetencijas šioje srityje, e, siekti daugiau pažangos šioje srityje mūsų visuomenėje, turime galimybę žengti priekin šiais aktualiais klausimais. Dėkoju. Mm -hmm. Toliau paklaus įtri e, komiteto e, vicepirmininkė Patricija Toja, socialdemokratų frakcija. E, dėkoju, ačiū paskirtajai komisijos nariai. Jūs paminėjote, kaip svarbu yra paremti MVI ir startuolius. E, daug e, iš sričių, kuriuose jie dirba, yra perimta mūsų konkurentų iš kitų šalių. Kalbant apie išteklius, e, aišku, yra teisinga e, į tuos produktus, kurie dar nėra parengti rinkai. Bet e, ką galvojate apie ilgalaikį kantrų kapitalą skirtą ilgalaikiams kompe, e, investicijoms. E, tokiems projektams atrinkti reikia ypatingai už tos kvalifikacijos vertintojų. Taigi Europos e, mokslo tyrimų taryba kokius kriterijus naudos e, tokiam įvertinimui ir e, kokios kvalifikacijos bus tie vertintojai. Dėkoju, e, ponia Toja. Mes e, stengiamės iš tikrųjų išnaudoti tyrimų rezultatus ir įdėkti juos į rinkas. Mokslas čia yra labai svarbu, bet mes šiek tiek atsiliekame inovacijų srityje. Būtent todėl aš galvoju apie būtinus pokyčius, kad galėtume įtraukti tą naują kultūrą, kad į rinką galima būtų įvesti <clears throat> tuos e, naujus tyrimų rezultatus. Ir jeigu parlamentas man leis, e, aš aišku sustiksiu su universitetais. Dabar turime uh, E, tam tikrą alijansą, kuris leidžia parinkti partnerius. Mums reikia atitinkamos kultūros, kuri užtikrintų, kad kuo geriau panaudotume žinias, e, siekdami konkrečių rezultatų. Jeigu to nepadarysime, tikrai atsiliksime. E, ta, tas rytis mane neramina. Bet e, aš turiu pasakyti, kad e, konkrečiai lakpirčio 12 e, atitinkamas komisijos direktoratas ketina apibendrinti esamą situaciją, parengs būtinas priemonės, su kurias suderinsime su parlamentu. Kai kalbame apie inovacijas ir projektų atrinkimą, mes draugė su parlamentu dirbame, kad E, naujų technologijų srityje e, atsirastų e, aukštos kvalifikacijos žmonės. Aš prašysiu, kad Europos inovacijų taryba būtų atskaitinga Europos parlamentui, teiktų ataskaitas kas mėnesį. Na ir tik tai po kelių mėnesių, manau, labai greitai sužinosime, ko, ko, kokio dialogo mums reikia, kaip jis turi vykti. Uh, Aš manau, kad e, parlamentas tada e, e, negalvos, kad svarbiausias sprendimus priima žmonės, kurių parlamentas nepažįsta. Dėkoju už išsamų atsakymą, ponė komisijos narė. Tikiuosi, kad greitai jūs kreipsiuos kaip į mokslo tyrimų ir švietimo komisijos narę. Būtent to ir siekia ITRE komitetas. Mes turime užtikrinti, kad e, bus e, e, panaudotų visi kiti fondai, kurie yra greta Europos horizonto programos InvestEU, programa, kiti Europos fondai, skaitinės Europos fondas ir programa ir taip toliau. Mes turime paremti vietos, regioninius um, veikėjus, kad jie kuo plačiau uh, naudotųsi tais fondais, nors jų atskaitomybės taisyklės um, yra skirtingos. Mums reikia čia sinergijos ir komisija turėtų parengti atitinkamas taisyklės ir sąrangą šioje srityje. Dėkuoju, ponė Toje. Iš tikrųjų, tai e, vidaus e, iššūkis. Visai komisijai turime m, užtikrinti, kad e, sinergija neliktų popierinių tigrų. E, negali e, daug pasakyti apie Invest EU fondą, bet apie regioninius ir kitus fondus tikrai galiu kalbėti. Pavyzdžiui, jeigu norime <clears throat> drauge kurti kompetencijos e, centrus. Regioninės plėtros e, fondas tikrai gali būti pasitelktas, e, draugė finansuojant su Europos horizonto programa. Taigi yra fondų, kurie leistų bendradarbiaujant su regionais tuos e, įgūdžius sustiprinti. Aš įsipareigoju draugę su savo tarnybomis, kad iki Europos horizontui pradedant veikti, nuvyksiu į skirtingus Europos regionus ir pasakosiu e, apie Europos horizonto programą ir įsigilinsiu į tų regionų konkrečius ir specifinius poreikius. Mes rengiame įvairias konferencijas, stengiamės um, e, pasikeisti pažangiają praktiką, nors e, to atrodo ir nepakanka. Taigi čia sieksiu pokyčių. Dabar žodis Ginai Dauding, įtre komitetas, žaliųjų frakcija. Aš noriu paklausti apie klimato aspekto integravimą. E, iki 2050 metų komisijos išrinktoji pirmininkė pasižadėjo pasiekti uh, ES, kuri būtų neutrali klimato atžvilgiu. E, tai reikštų 35 procentų e, išlakų sumažinimą. E, bet auditorumai kritikavo tokį požiūrį. Kaip 2020-ųjų e, e, e, Europos horizonto padidinimas prisidės prie šių tikslų, kokių konkrečių priemonių imsitės, užtikrindama, kad Europos horizontas pasiektų savo išlaidų tikslą, kuris būtų 35 procentai, kokių kokie bus sukurti specifiniai mechanizmai, jeigu tų lėšų pritrūks. Pone Gabriel. Ačiū už klausimus. Esame išsikėlę 35 procentų tikslą klimato srityje. Horiz... Mm, horizonto 2020 programoje mes šio tikslo nepasieksime, mes tai matome. Mes bandome e, tą tikslą laikyti orientyrų. Turime reikalingas priemonės. Ir norėčiau pasakyti, kad visa politika, kuri padeda siekti klimato kaitos ryties tikslų, yra atitinkamai suskirsitos 100 procentų, 40 procentų tikslai. Viskas nėra idealu. Žinau, kad me, mums pavyko pasiekti tai tik 30 procentų, o ne 35 procentus. Europos horizonto programoje mes ir toliau e, taip žymėsime projektus, kad galėtume įvertinti jų indėlį iš šio tikslo siekimą. Aš sieksiu kai kur sušvelninti kai ką. E, norėt, sieksiu, kad visi, kurie rengia veiksmus, turėtų omeny ir šį tikslą. Taip pat, kad būtų atidžiau stebima uh, ir kontroliuojama kokybė Ir noriu pasakyti, kad aš būsiu pasirengusi svarstyti įvairius pasiūlymus ir idėjas. Mums labai svarbu užtikrinti stebėseną ir testinumą. Kai pamatysime, kad kažkas nefunkcionuoja, turime turėti galimybę kiek įmanoma greičiau įsikišti. Ir dabar, pavyzdžiui, e, yra taikomi stebėsenos ir vertinimo mechanizmai, jie taikomi kasmet, o klimato kaitos rytyje tikrai galėtume pasiekti geresnių rezultatų, tai aiškiai sakau. Jei ne, jeigu mes norime vykdyti e, tą persitvarkymą, tai įgyven, siekti to, to žymaus Europos žaliojo kurso, būtent to reikia. Ir todėl paremsiu visus projektus, kurių dėka galime mažinti išlakas. E, investuoti į klimatui neutralaus poveikio technologijas. Ir čia norėčiau pasitelkti ir Europos mokslinio tyrimų tarybą. Pane Dauningam, turite papildomą klausimą. Taip, iš tikrųjų. Atsižvelgiant į tai, kad e, e, e dauguma išteklių e, kovojant su klimato kaita kita eis iš programavimo srities, kalbant, iš, e, kalbant apie Europos horizontą. Bet norime paklausti, kaip iš Europos inovacijų tarybos projektų, iš tokių sektorių, kurie susiję su klimato kaita ir e, žaliosiomis technologijomis, kad finansavimas iš tos ryties nebus išstumtas e, kitų sričių projektų, kurie galbūt e, užtikrina greitesnę gražą. Kaip užsitikrinsime, kad atrankoje nebūtų remiamasi kriterijais, kuriais netikime. Vienintelis kelias man tai skaidrumas. E, projektų atrankoje atrankoje turime gauti informaciją visa, visais etapais, kaip ta atranka vykdoma. Galime pasitelkti ir kitas priemonės, skaitmeninės priemonės. Praėjusią savaitę vyko inovacijų ir mokslinio tyrimų diena. Mes e, inauguravome naują platformą, ponė Toja tikriausiai jūs sudomins pasiekti, sužinoti rezultatai. Mes e, vertinome e, autorių pasiektus rezultus ir norime suteikti daugiau galimybių e, potencialiems tų, tų naujovių naudotojams e, toliau dirbti. Ir būtent skaitmeninės e, technologijos užtikrina didesnį skaidrumą. E, kad ir naujai atėję į šią sritį veikėjai galėtų e, turėti visą skaidrę informaciją. Cloud Committee for ID. E, Toliau paklaus Džanaton Jodari iš kultūros komiteto, nepriklausomas deputatas. Dėkoju. E, kaip e, paskirtoji komisarė atsakinga už jaunimą ir inovacijas. E, štai, ką galėtum, galbūt galėtume pasakyti, kodėl komisija užmiršta apie kultūrą, švietimą ir inovacijas mokslo tyrimus. Atrodo, poniai van der Leyen kultūra nerūpi. E, kalbant apie nedidelės ir vidutinio dydžio valstybės, e, e, kaip geriau jas įtraukti į, kūryb... į kūrybos sektorių, kaip jos gali prisidėti prie kompetencijos centrų kūrimo ir egzistavimo. Ir toliau, e, kalbant apie sportą, labai svarbus aspektas yra e, žmonių su negale situacija. E, ką komisija darys, kad į sportą galima būtų įtraukti kuo daugiau žmonių su negale? Ačiū už klausimus. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad e, remiu MVI dirbančias kultūros srityje, nes manau, kad galime tikėtis kūrybingumo, inovacijų iš jų ir jas atkreipiu dėmesį. Creative Europe programa e, tarp sektorinėme sekt, srityje e, yra numatoma galimybė e, kurti kūrybingas inovacijų laboratorijas. Tai eksperimentinis projektas ir aš tikiuosi, kad MVI susidomės galimybę, nes jom, tokia galimybė, nes joms numatytas numatyta privilegijuotoji prieiga. Taip pat e, Europos horizonto programoje numatomi ir kompetencijų e, stiprinimo projektai. E, kalbant apie kitus jūsų klausimo aspektus, mes esame tik kelio pradžioje. E, E, būtų gerai e, gyvendinti iš, iškeltus tikslus 2024-aisiais. Pirmą kartą tas forumas įkurtas posėdžiaus spalio viduryje. Ir e, svarbiausias klausimas, kurį kelsiu. Ar, ar visus vienyje ta pati ateities vizija? Ar mes visi norime bendrų tokios strategijos, kuri pirmenybę teikia švietimui, pro, profesiniam mokymui, kad į tuos aspektus būtų atsižvelgiama. Būtent tokių svarstymų, tokių temų svarstymą aš akcentuosiu, nes jos šiandien yra labai svarbios. Taip pat jis iškyla iššūkis susijęs su dydžiu ir moksliniai tyrimai gali čia pagelbėti. Mokslinių tyrimų matmuo labai svarbus. Uh, Tai svarbu, jeigu nor, nenorime už penkių metų atsidurti aklavietėje, kur egzistuoja, tokiuose, kad nevyktų darbas atskiruose segmentuose, atskirai kultūra, atskirai švietimas. Kaip jau sakiau, svarbiausias dėmesys bus įtraukumui. Taip pat ir žmonėms su, pažiūrėjau, riboto judumo asmenims. Manau, kad čia atsiveria galimybė E, plėsti dalyvaujančių projekte miestų tinklą ir taip pat e, pasiūlyti naujų iniciatyvų. Ačiū, papildomas klausimas. Ačiū. Neklausimas, o prašymas. Specialių poreikio turintys žmonės, neįgalėjai, laukia Europos paramos jiems jos labai reikia, jų įtrauktis per sportą yra neįlinė galimybė. Todėl prašau atvirai jūs pažiūrėti į šį klausimą ir raskite laiko bei dėmesio šiems žmonėms, ponė Gabriel. Ačiū, aš tiesiog noriu pažymėti, kad Europa Europos kultūra ar kultūra Europai yra puikus projektas, Europos sportui būtų nemažiau, nemažiau puikus projektas. Dabar EKR atstovė ponė Dačia Melbardė. Ji yra koordinatorė kultūros komitete, prašom. Ačiū. Uršula van der Leyen savo Europos darbo tvarkėje kalba apie Europą kaip globalę lyderę ir nori pritraukti šviesiausius protus iš viso pasaulio. Tačiau nepamirškime, kad mūšis dėl tų šviesių protų yra ne tik e, išorės mūšis, bet sąlygoje ir įtampa viduje ir vidinė konkurencija, kovodami dėl protingiausių žmonių e, rytinė Europos dalis pralaimi, migracija yra e, faktas, protų nutiekėjimas vyksta ir daro didelį poveikį visuomenių tvariai ateičiai. Neįmanoma kalbėti apie sėkmingą es sanglaudos politiką, jeigu nesustabdysime šio reiškinio klausimas. Europos švietimo ir mokslo erdvė, kokia ji turi būti, kad labiau subalansuotai būtų vystomas Europoje žmogiškasis kapitalas. Prašom. Ačiū už klausimus. Atsakysiu labai trumpai norėčiau nešti savo indėlį, kad atsigautų Europos mokslinių tyrimų erdvė ir būtent e, kovoti su protų nutekėjimu ir pritraukti iškeliausius pasaulio protus. Europos e, mokslinių tyrimų taryba yra geras projektas. Aš noriu, kad geriausi e, E, mokslininkai vyktų Europą ir kad norėtų joje pasilikti. Ir čia noriu dar kartą pakalbėti apie mokslinių tyrimų tarybą, apie tai, kad kad mokslininkai, Europos mokslininkai gavo šešis Nobelio premijos apdovanojimus, noriu, kad dar šeši gautų apdovanojimus tokius. Ir m, mm, reikia, kad e, atsirastų nauja e, tyriejų karta, kad e, doktorantai tol, toliau gilintųsi savo, į savo sritis. Taip pat turime kalbėti apie tai, kad kai kuriuose Europos regionuose tai yra, yra aktualių problemų šioje srityje. Kai dėrėjomės dėl Horizontas 2020 programos, prisimėme tam tikrus įsipareigojimus. E, pavyzdžiui, steigti stipendijas pagal Maris Kludovską Curie programą Tai yra domėjomės, ar įmanoma e, paremti tuos asmenys, kurie dalyvavę šioje programoje nori grįžti į savo šalis. E, su skirtingais, dirbant skirtingam direktoratam, pernai buvo atliktas tyrimas. E, pavyzdžiui, mokslininkai norėjo dalyvauti programuose ir gauti finansavimą. ir 13 ES valstybių narių. E, Iš, mokslininkams iš 13 ES valstybių narių finansavimas išaugo, bet ne 60 procentų. Tačiau kitas tema, apie kurią turime kalbėti, tai mokslininkų atlyginimai. Esame parengę apžvalgą ir stebime tendencijas. Ir manau, kad e, turime pasidaryti išvadas, nes reaguoti reikia daug sparčiau. Ačiū. Papildomas klausimas, ar bus? Klausimas dėl išmaniosios specializacijos strategijos. Šios strategijos koks vaidmuo e, nusimato kuriant Europos mokslinio tyrimų erdvę? Ils ont une place très importante, les stratégies de spécialisation. Ačiū. Specializacijos strategija tikrai bus nepaprastai svarbi. Atitinkamai norėčiau padėkoti Europos mokslinio tyrimų centrui, jo darbuotojai į šią išmanėją specializacijos strategiją sudėjo daug laiko ir pastangų. Tikslas užtikrinti papildomą sinergiją su kitais svarbiais sąjungos fondais. Regioninės plėtros fondas kaip pavyzdys buvo minėtas, šis fondas padeda sukurti infrastruktūrą ir tai atitinka išmaniausios specializacijos strategijos tikslą. Po infrastruktūros finansavimo bus galima iš Europos horizonto finansuoti, pavyzdžiui, mokslinio tyrimo centro kūrimą ar kažkokį panašų projektą vystyti ši strategija turėtų būti įgyvendinta ir užtikrintų didesnę sėkmę bei daugiau matomumo. Akivaizdu, kad tai yra būdas padaryti daugiau. Beje, regioninės inovacijų iniciatyvos šiame kontekste taip pat yra labai svarbu. Dabar Eva Meidel, EPP frakcija, ITRE komitetas. Ačiū ponė Gabriel. Ačiū, kad e, bendradarbiaujate taip sėkmingai su EP. Viliuosi dar gilesnio bendradarbiavimo technologinė lyderystė, apie ką jūs kalbėjote savo įžanginėme pasisakėme. Es du pagrindiniai konkurentai - JAV ir Kinija. Todėl labai svarbu, kad tokios programos kaip Europos horizontas galvotų globaliai veiktų globaliai bei siektų sustiprinti Europos pramonės konkurencingumą technologijų pagalba, kad mes būtumėme nepriklausomi technologiniu požiūriu. Klausimas toks, kaip pasirūpinsite, kad Europos moksliniai tyrimai gauti naudos m, mm, iš e, ateities m, tyrimų skaitmeninės technologijos telekomunikacijos technologijos čia yra svarbiausios. Kaip užtikrinsime jų vystimasi? Ačiū, ponė Maidel. Jūs teisingai pažymėjote, mūsų konkurencingumas priklauso nuo Europos pramonės. Jeigu norime išlikti stipre Europa, Europa, kurios likimas yra jos pačios rankose, reikia piliečiams rodyti rezultatus, o ne tušiai šnekėti apie savarankiškumo išsaugojimą. Todėl reikia vystyti tas technologijas, kurios kuria standartus. Jeigu ne mes sukursime tuos standartus, tai ateityje bus nepaprastai sunku dėkti savo vertybės. Pavyzdys - dirbtinis intelektas čia jau daug pasiekta ir tuo didžiuojasi. Kibernetinis saugumas, kitos partnerystės Europos horizonto antrasis ramstis numato štai ką. Mes norime skaitmeninės pramonės ir kosmoso teminius paketus siūlyti ir būtent jiems, bendradarbiaujant su pramonė, skirti ypatingą dėmesį. Tai bus be, dirbtinis intelektas, jungtis, kvantinė technologija, didžiulio padėgumo kompiuteriai. Taigi tai apima visas tas sritis, kurie gali tapti lemtingais Europos vystimuisi. Taigi reikia jas, tas technologijas vystyti bei tobulinti. Svarbiausia - užtikrinti, kad mes kurtume standartus. Čia tikrai išnaudokime visas galimybės. Europos horizontas yra viena iš tų galimybių, išnaudokime ją bei vystykime bendro intereso projektus. Fotonų srityje tas buvo padaryta ateityje, manau, panašių projektų matysime ir kitose srityse. Jeigu mes ateityje norime išlikti nepriklausomi, Jeigu mes norime išnaudoti naują inovacijų bangą, reikia investuoti šiandien. Deep Tech srityje Europa turi pranašumą ir reikia visą tą išnaudoti ir išsaugoti. Papildomas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Būtent pasinaudosiu progą Jūs žinote, kad strateginis savarankiškumas turėtų būti prioritetu ir valstybėms narėjams, būtent tiems, kas valdo ir administruoja horizonto projektus. Vienoms valstybėms sekasi geriau, kitoms praščiau. Kaip pagerinsite sinergiją tarp horizonto programos ir kitų teisėjų kuros iniciatyvų, kaip pagerinsite fondų panaudojimą, bei Kaip užtikrinsite stebėseną, kad platesni ir geriau panaudojami instrumentai užtikrintų glaudesnį mokslininkų bendruomenių bendradarbiavimą? Tiesą sakant, jau e, turėjau progos pakalbėti apie e, Europos socialinį fondą, e, regionų fondą. E, galiu e, paminėti kompetencijos e, programas ir e, valstybės subsidijas. Kompetencijos ženklas suteikia galimybę greičiau gauti finansavimą ir daryti greitesnę pažangą. Taip pat jūs kalbate apie svarbų dalyką, iš tikrųjų valstybės narės yra skirtingos, nėra vienodos, mes ir toliau, toliau turime su jomis dirbti, įgyvendinami Europos semestro e, iniciatyvą. E, mes e, turime 3,3 procentų biudžetą skirtą investicijoms, bet reikia ir naujovių yra, aišku, tam tikro nerimo. Ir aš ketinu pasiūlyti tam tikrą stebėsinos mechanizmą, kad galėtume matyti, kas pasiekta. Iš tikrųjų, turėkime tikrą e, stebėsiną, e, tikrą skaidrumą, kad matytume, ko pasiekėme ir ką dar reikia padaryti. Pirmininkė, noriu tik priminti, kad reikia laikytis pasisakymams skirto laiko, kitaip e, per ilgai užtruksime dabar įvars IAPS iš Renew Europe frakcijos ITRE komitetas. Dėkuoju pirmininkė, ačiū e, paskirtai komisijos nariai. Aš e, labai sveikinu tas tris kryptis, e, kurių, kuriuose jūs norite dirbti, kad nebeliktų atskirties tarp lyderių ir atsiliekančių, kad sumažėtų e, smegenų ar talentų nutekėjimas. E, bet e, dalinis e, susitarimas dėl Europos horizonto neapriepia sinergijos su kitomis programomis. Ką Jūs galvojate apie galimybę siekti tokios sinergijos tarp Europos horizonto ir kitų ES programų, kad inovacijų atskirtis sumažėtų? Dėkuoju už jūsų klausimą. Visų pirma, e, tai yra svarbus dalykas Europos horizonto programai. Turime e, pažvelgti, kaip tas naujas biudžetas skirtas e, išplėtimui, dalyvavimo išplėtimui galėtų tą atskirtį sumažinti. <clears throat> Jeigu tarp valstybių narių yra tokie skirtumai, mokslo tyrimų, inovacijų srityje ar prieigos prie finansavimo e, srityje, tai turime ieškoti naujų instrumentų, naujų priemonių e, tam skirtumui sumažinti. Pavyzdžiui, ieškoti galbūt naujų finansavimo instrumentų ar mechanizmų. Aš norėčiau iš tikrųjų, kad visi galėtų pasinaudoti ir kitais fondais, kad atsirastų sinergija tarp fondų. Ir e, čia Klausimas štai koksai. Mes norime užbėgti tam um, už akių prieš uh, klausdami valstybių narių, kaip jos naudoja tą sinergiją, mes turime labai aiškiai apibrėžti sinergiją. Kas tai yra? Ir tai yra komisijos uždavinys ir aš daug pastangų skirsiu tam, kad, kad to pasiektų dirbtume. Sieksiu, kad ir e, kiti paskirtieji komisijos nariai tai suprastų, kad e, mokslo tyrimams ir inovacijoms reikia tinkamo finansavimo. Neina kalba apie atskirų fondų, ar tai būtų sanglaudos, skaitminė Europa, ar kitų fondų panaudojimą atskirai. Taigi nuolatos stebėsiu situaciją, <clears throat> ypač kai žvelgiame į Europos horizonto tekstą, tai sinergija numatoma 20 atskirų politikos sričių. Labai didelis spektras sričių apriepiamas. Taigi, štai ką ketinu daryti, kol pradėsime kalbėti apie tai, kaip labai svarbu investuoti į inovacijas ir mokslo tyrimus. Aš žinau, kad e, laukia mūsų biudžeto patvirtinimas. E, taigi mes turime paskirti laiko e, geriau orientuoti investicijas. E, labiau negu bet kada dabar reikia staptelti ir pamastyti apie kai kurias svarbės problemas ir klausimus. Taigi vienas iš būdų išspręsti šias problemas bus strateginis planavimas. Papildomas klausimas, štai koksai būtų. <clears throat> Kaip ketinate įtikinti ne tik tai savo uh, E, komisijos kolegas, bet taip pat ir e, valstybės narės e, vis daugiau lėšų skirti informacijų ryšių technologijų infrastruktūrai. Avec les États membres, une approche pays par pays. Les besoins na, drauge su valstybėmis narėmis žvelgsime į šią problemą atskirai e, kiekvienos šalies e, atveju. Kai kuriais atvejais e, tų investicijų reikia, kitais jų pakanka. Europos semestras leidžia mums pamatyti inovacijų programų rezultatus. Kai kurios šalis pasiekės užsibrieštus tikslus mokslo ir E, tyrimų srityje, kitos ne. E, Lenkija, Čekijos Respublika, Slovakija per pastarosius metus labai daug e, įdėjo pastangų, bet vis dar nesugebėjo savo tikslų pasiekti. Labai svarbu prisiminti, kad pokalbėse su valstybėmis narėmis turime kalbėti labai aiškiai ir preciziškai. Tu, E, ne tik e, sakyti, kad yra galimybė plėtoti inovacijas, bet kaip tuos fondus galima konkrečiai, konkrečioje situacijoje panaudoti. Turime pateikti jiems pavyzdžius, kaip geriau galima būtų panaudoti tą finansavimą. E, pasitelkti gerąją patirtį Toliau ponia Kleja Fox, įtrekalt komiteto narė, e, neprisijungusių parlamento narių vardu. Pone Gabriel, kalbant apie inovacijas ir mokslinius tyrimus, ypač universitetuose, tai akademinė laisvė labai svarbus dalykas. Tikriausiai jūs sutiksite, kad daugelį šalių pasaulyje tam iškilo grėsmė. Noriu išgirsti iš jūsų patikinimų, e, vertinant anksčiau jūsų mūsų turė, turėtas pareigas, kalbant apie e, e interneto laisvę bei ES e skaitmaninių paslaugų aktą. Ar bus galimybė nustatyti parametrus? ministrus e, ir, nustatyti, ir užtikrinti, kad studentai ir piliečiai turės toliau galimybę e, laisvai naudotis internetu, kad nebus varžoma akademinė laisvė. Jūs labai entuziastingai kalbėjote apie mokslinius tyrimus, tačiau man tai atrodo siaurokas požiūris, nes vienintelis e, siekis, kad ES būtų konkurencingesnė JAV ir Kinijos atžvilgių. Uh, kaip su Europos tapatybės stiprinimu per švietimą. Manau, kad tai e, žaidžia akademinę laisvę ir tiesiog e, riboja fundamentinius tyrimus. Ar, ar galėtumėte pakomentuoti tai? Visomis jėgomis ginsiu akademinę laisvę, taip pat uh, E, galimybę mokslui, mokslininkams, kuriuos veda smalsumas dirbti, nes išradimai atsiranda dėl tyrimų. Tačiau dažnai iš karto, ne iš karto tie atradimai vertinami. Ir todėl aš ypač daug darysiu, kad ta erdvė ir laisvė išliktų. Būtent todėl aš e, kalbėjau apie Europos mokslinių tyrimų tarybą, kad reikia išlaikyti galimybę e, vykdyti mokslinius tyrimus mažai ir tose sritise. Apie tai turime kalbėti, turime užtikrinti skaidrumą ir siekti rezultato. O kalbant apie pasaulinius iššūkius, klimat, kl, persitvarkime klimato srityje, tai Tai labai svarbu ir tai apima ir, ir e, strateginės pramonės rytis. Jūs kalbėjote ir apie atvirą mokslo sritį. Tai man brangus klausimas ir aš toliau dirbsiu šioje srityje. Šiandien labiau ne bet kada e, moksliniams mokslininkams ir tyriejams reikia galimybės dalinti savo tyrimų rezultatais su kitais, kad jie galėtų e, panaudoti ir kitų e, mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus. E, todėl reikia finansuoti e, toliau e, tyrimus iš e, Europos horizonto programų. Reikia, kad tie tyrimai būtų tokie, darbas vyktų tokioje aplinkoje, kokios reikia, atviroje ir reikia galimybių, taip pat prieigos. Mes tikrai dar daug turime nuveikti. Pavyzdžiui, turime mąstyti Europos mokslinio tyrimų taryboje, kaip skatinti e, mokslininkus, kaip užtikrinti, kad ta laisvė ir erdvė išliktų. Taigi tai mm, kelias, kuriuo ketinu eiti. Ir turime būti stiprus ES viduje ir Tokiu būdu sustiprinsime savo uh, pozicijas pasaulyje ir santykiuose su pasauliu. Ačiū. Ar turite papildomą klausimą, ponė Fox? Ačiū. Taip, jūs gražiai kalbate, bet nacionalinės vyriausybės pernelik dažnai bando kištis ir kaip sąjunga, kur yra tarptautinė struktūra dažnai primetama iš viršaus tam tikrą politiką, nors jūs gražiai kalbate, bet palėtėte daug e, rezultatų ir konkrečių rezultatų, kurių tikitės iš mokslo. Nerimauju, ar pavyks mums aiškiau atskirti universitetinius tyrimus, kurie tyria mokslą nuo žmonių mokymo ir švietimo. Uh, Aš e, Šiaurės vakarų Anglijoje stebėjau, kaip mokslininkas kalbėjosi su jaunaisiais inžinieriais. Labai dažnai smegenų ar protų nutekėjimas mums atrodo mokslininkai išvažiuojantys į užsienį, tačiau e, amatininkai, meistrai savo amato dažnai paliekami paraštėse. Kaip reikia e, užtikrinti, kad ir jie nebūtų pamiršti, nes atradimus padaro ne tik universitetai. Mano žinia labai aiški. Mokytis galime ne tik klasėje ar universiteto salėje. Gyve, mokymasis trunka visą gyvenimą Taip pat reikia įgyti kompetencijų atžvelgiant į amžių ir e, pašaukimą, gebėjimus. E, nu, aš kalbėjau apie Erasmus Plus programą ir sakiau, kad darysiu viską, kad ji taptų atviresnė, pasitelkus visas priemonės. Noriu Palėjau taip pat apie Europos inovacijų institutą. Jis taip pat e, suteikia, leidžia įgyti kompetencijų. E, kalbant apie mokslininkų ugdymą, dažnai tas tenka įti klasikinių kelių, tačiau e, gyvenime reikia atsižvelgti į, į, į iškylančius kelyje aspektus ir viską koreguoti. Dėl akademinės laisvės, dar kai ką noriu pasakyti, aš jau sakiau, tai man brangus dalykas, kalbu ne tik apie mokslinių tyrimų laisvę, bet ir tai yra vienas pagrindinių mūsų principų. Neatsitiktinai egzistuoja Europos hartyje e, trys pamatiniai principai ir aš darysiu viską, e, kad e, ji išliktų. Ačiū. Dabar Julie Ward, kultūros komitetas, socialdemokratų frakcija, prašom. Sveiki atvykę, džiaugiuosi Jūs matydama. Grįšiu prie žmogaus teisių klausimo. Labai sunerime matome, kaip daugėja išpolių prieš žiniasklaidą ir menininkų laisvę. Tai yra pamatinės laisvės įtrauktos į hartiją. Kaip užtikrinsite, kad žurnalistai ir menininkai galėtų savo darbą atlikti laisvai, netrukdomi politikų ir dėl e, dezinformacijos ir netikrų naujienų, didžiulės grėsmės demokratijai. Konkrečiai, kokių priemonių imsitės įgyvendindama e, skaitmeninio švietimo planą? Prašom, atsakykit. Ačiū už klausimus, ponia Vod. Jūs uždavėte labai svarbų klausimą. Kalbame apie akademinę laisvę bei apie kūrėjo laisvę. Aš skirsiu šiais ryčiai ir toliau ypatingą dėmesį, nes e, skaitmeninio pasaulio raida atneša ir iššūkių. Todėl turime pasiūlyti priemonės, kurios būtų geriau pritaikytos tokiai situacijai. Pavyzdžiui, sieksime užtikrinti menininkų kur, kūrybos laisvę, apie tai bus kalbama e, netrukus renksiamoje konferencijoje. Ir tikiuosi, kad mes E, toliau dar labiau įtvirtinsime tuos pagrindinius principus, apie kuriuos kalbėjau. Toliau pramanai ir e, neteisingos e, žinios. Aš labai kruopšiai stebėsiu, kad būtų pusiausvyra e, informacijos prieigos laisvė bei skaidrumas ir atsakomybė. O jeigu kalbėsime apie skaitmenio švietimo veiksmų planą, jau yra patiktos iniciatyvos, kurias aš palaikau. Saugesnis internetas ES, pavyzdžiui, kai žvelgiame į skaitmeninių veiksmų planą, dvi iš trijų sėkmingiausių iniciatyvų, tai tos, kurias aš palaikau, Codevik ir e, saugesnis internetas ES. E, Aš gyvendinant šį projektą lankiausi dešimtise mokyklų ir kalbėjau apie tai, kad reikia žinių ir galimybės e, nulotis tam tikromis priemonėmis. Niekas negali priversti tave skaityti kažko ar ko nors domėtis, tačiau mums tenka atsakomybė sukurti reikalingas priemonės, kad atsirastų pasirinkimo galimybė, nes tik po to žmogus gali priimti inform, sprendimą turėdamas visą informaciją. Mes ir toliau turime dirbti šią kryptimį. O skaitmeninio švietimo srityje, kuris bus atnaujintas metų eigoje, ž, e, skaitmeninio skaitmeninių įgūdžių sritis bus akcentuojama ir tai galimybė dar daugiau nuveikti draugę su jaunimu. Uh, question, Ar papildomą klausimą turėsite? Prašom kiek išplečiant diskusiją ir pradedant galvoti apie trečiasias ir kaimininės valstybės. Es tarptautinė kultūrinė strategija buvo tikrai didžiulė sėkmė ir puikaus kultūros ir užsienio reikalų komiteto bendradarbiavimo rezultatas. Ši strategija man yra ypač aktuali, kalbant apie išorės santykius. Aš suprantu, kad jūs labai domitės Balkanų regionu, ten didžiuliai iššūkiai. Taigi, kultūrinių santykių strategija, kaip jie geriau pasinaudoti išorės santykiuose? Tai mm, negriežtosios teisės priemonė, e, kurią panaudojame tarptautinėme kontekste, negalime pasitelkti čia tų griežtosios teisės priemonių ir vykdyti dialogą. Neslėpsiu, vakarų Balkanų partneriai man yra svarbus, nes visų pirma, tai e, Europos valstybės ir šiandien labiau nei bet kada joms reikia paramos konkrečiose sritise. E, Tai buvo e, su tarptinkliniu ryšiu, o tam skiriau dėmesio ankstesnėje kadencijoje. Tai kitas rytis tai kūrybinė Europa. Ir mačiau, kaip žibėjo žmonių akis, kaip pristatant šį projektą ir, ir džiaugiuosi, kad jis buvo pristatytas visiems regionam. E, ten yra daugybė talentingų žmonių ir E, tos šalis taip pat kenčia dėl, jau, dėl portų nutekėjimo, nes pasitraukia jauni žmonės. Todėl reikia tam regionui pasiūlyti perspektyvą. E, kul, kultūra tai, tai ypač puoselėjamas, tai ypač vertinamas dalykas tame pasaulio regione ir čia turime bendradarbiauti. Ačiū, paskutini šeši klausimai liko ir juos užduosime pirmininkaujant poniai Valian. Ačiū. Paskutinis klausimų raundas. Kolega Ademov, EPP frakcija, kultūros komitetas. Prašau. Ačiū. Noriu pasiteirauti apie lygias galimybės rytų ir vakarų Europoje įgyvendinant Europos horizontą, kūrybiškos Europos, kitas programas, kalbant apie Europos horizontą. Daugelė valstybių narių Lenkijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje, Kroatijoje patvirtintų projektų procentas labai mažas. Dar Vengriją paminėčiau. Kaip jūs pasirūpinsite, kad ši programa visoje Europoje būtų vienodai prieinama rytuose ir vakaruose, ar techninę pagalbą numatytumėt kūrybinga Europa už ją dabar atsakingi skirtingi komisarai ir generaliniai direktoratai, žiniasklaida ponia Guliart, pavyzdžiui, kaip užtikrinsite koordinacinį darbą tarp atskirų generalinių direktoratų, kaip užtikrinsite, kad ši programa veiktų efektyviai bei pasirūpinsite, kad ji gautų pakankamai finansų ir galėtų visoje Europoje skatinti kultūrinės ir kitokias vertybės. Ačiū. Ačiū, Ačiū ponė Demovai, už klausimus. Visų pirma, dėl Europos horizonto programos. Jūs apie tai kalbėjote ir manau, kad šiandien labai aiškiai jau kalbėjome apie dalyvavimo išplėtimą. 3,3 e, procentai biudžeto tam skiriama. Bet aš norėčiau uh, E, lab, konkrečiai paskatinti valstybės labiau dalyvauti. Jeigu vertiname 13 es narių e, dalyvius, dalyvius 5,3 procentai buvo šiais metais, o praėjusiais 4,8 procentai iš ten. Ir e, išaugo ir projekt, dvinių projektų, taip pat e, kompetencijų centrų kūrimo projektų. E, E, taip pat e, moks, apsikeitimu moksliniais tyrėjais. Jūs iškelite tikrai svarbų klausimą. 13 ES naujų valstybių narių reikia daugiau techninės paramos. Mes skiriame, mes turime skirti ir biudžeto, finansinių išteklių ir laiko šiai sričiai. Norėčiau remti tai, kas pas, pasiteisina. Uh, Policy Support Facility. Tai priemonė, kuri leidžia padėti valstybėms labai konkrečiai. Galima kiekvienu atveju pasirinkti kitokį metodą ar būdą, padėti konkrečiai valstybei e, dirbti su valstybė, kad ir jį įveiktų iškilusias iššūkės. Galima e, eksperimentuoti, taip pat pasi, e, m, pritaikyti pažangios praktikos, praktikos pavyzdžius, kurie pasiteisino kitoje šalyje. Galima pasiteisino pasitelkti TAEX, struktūrinių fondų paramą. E, yra visa eilė priemonių, kurias galima pasitelkti, instrumentų, kurias galima pasitelkti, bet svarbiausia, kad valstybės žinotų, kaip jas panaudoti. Ir būtent šią žinią noriu skleisti toje Europos dalyje. Žodis ponui Adamov, kol kas be mikrofono. E, jūsų atsakomybės srityje yra iniciatyvos dėl e, Europos mokslo tyrimų ir švietimo. Europos švietimo e, erdvėje labai svarbu siekti diplomų pripažinimo, bet kaip tai yra įmanoma visų nesuvienodinant. Dėkoju už jūsų klausimą. Iš tikrųjų, Europos švietimo erdvė E, to turėtume pasiekti 25 metais. Bet iki to turime galvoti apie tai, kas yra iš tikrųjų svarbiausia. Kaip jūs ir pats paminėjote, e, valstybės narės turi savo galės ir kompetencijas, tad mes turime galvoti apie bendradarbiavimo pridedamąją vertę. Kalbant apie Europos švietimo erdvę, ko gero reikėtų remtis e, e, visų pirma Europos universitetų pastangomis pripažinti mm, vieni kitų diplomus. Kaip aš minėjau, e, tikslas pasiekti šią erdvę yra 2025 metai. Aš iš tikrųjų norėčiau, kad iki 2021 atsirastų Europinė studento kortelė kad kiekvienas studentas galėtų pasinaudoti e, tą kortelę, taip pat būdami ir užsienyje. Tai nereiškia, kad e, ji pakeistų nacionalinės kortelės, bet bent jau tokia mintis. Dabar e, GUE frakcijos atstovė Martina Michels, kultūros komitetas. Ačiū mano kolega iš Graikijos, Aleksis Kiegulos, kreipėsi atvirų laiškų į ponė van den Leyen ir štai ką rašo, be kultūros Europos integracija neįmanoma. Jūs pati kalbėjote apie Europos DNR, todėl norėčiau labai iškaus atsakymo. Jūsų nuomonė, kultūra turėtų būti matoma jūsų portfelio dalis, o, o ne tik darbo aprašymo eilutė. Beje, 17 metais aš jums uždaviau klausimą, nesulaukiau atsakymo, tada klausiau dėl autorinių teisių direktyvos, mane domino labiausiai dėl žiniasklaidos teisių ir upload filtrus, įkelimo filtrus. Ar jūs išspręsite čia šią problemą? Ar rasite sprendimą muziejams, galerijoms, bibliotekoms, bei užtikrinsite prieigą prie visų informacijos šaltinių joms. Ačiū. Ačiū už klausimus. Norėčiau pradėti nuo e, autorių teisų direktyvos. Taip e, pritaikėme išimti e, moksliniams tyrimams, bibliotekoms, kultūros paveldui. Tai yra geras dalykas. Bet norėčiau tęsti šį darbą ir pažiūrėti, kaip sekasi tai gyvendinti praktiškai. Ir spalio mėnesį pradėsime naujas konsultacijas, kad galėtume e, imtis šios temos. E, pavyko patvirtinti gerą tekstą, tuo tikrai džiaugiuosi, bet reikia, kad valstybės narės jį įgyvendintų. Ir aš dėsiu pastangas, kad e, būtų galimybė pasinaudoti tomis patvirtintomis išm, išimtimis. Kultūr, kultūra, kultūros paminėjimas. E, kultūros erdvė, autoriai, kurėjai, manau, e, pajus mano įsipareigojimą ir atsidavimą. Mano e, galiojimų rašte galbūt tai nėra tiksliai apibriešta, bet aš noriu aiškiai pasakyti, kad kultūra man bus e, aukščiausia, aukščiausiai esančia tema mano darbo tvarkėje. Kaip jūs ir sakėte, kultūra tai mūsų e, šansas e, kurti labiau įtraukę Europą. E, novatoriškesnė Europa, kuri labiau atsižvelgtų e, į įvairovę ir galėtų išnaudoti įvairiapusės inovacijas ir idėjas ir taip atremti pasaulinius iššūkius. Taip pat tai galimybė tiksliau atsižvelgti tam tikrus poreikius. Apie tai labai aiškiai pasakiau, kad kultūra man apima ne tik kultūros paveldą, kultūra turi tapti e, labai svarbių darbo atvarkės punktų, nes e, turime puoselėti tą kultūros kapitalą, juk neįsivaizduojame, kad jo neliks arba kad įvairovės gali nebūti. Būtent e, ta idėja man labai brangi. Dėkuoju, ponė Michelis. Ar turite papildomą klausimą? Vis dėlto trūksta kultūros jūsų portfelyje. Mano kolegė minėjo apie audiovizualinių paslaugų direktyvą. Konkrečiau pasiteirausiu, jeigu redakcijos ir kitokią atsakomybę mes norėsime reglamentuoti e, interneto platformų atveju. Ar, ar tikrai čia yra neįmanomas politinis sprendimas? Dėkui. Trumpai atsakysiu. Taip. Aš manau, kad šiandien mums reikia pritaikyti taisyklės prie e, vykstančio skaitmeninio virsmo. Dėkui, e, ponas Kristof Itre, komiteto narys iš socialdemokratų frakcijos. Dėkoju, dėkoju ponė Gabriel. Dabartinės Horizontas 2020 programos įgyvenimas rodo, kad yra didelė atskirtis tarp senesnių ir naujų valstybių narių, kai kalbame apie e, projektų įgyvenimo e, sėkmę ir kalbame apie finansavimą. Tai paminėta keletą kartų. E, Europos mokslo tyrimų programos turi vieną blogą aspektą. Skirtingos paraiškų teikimo procedūros e, atskiria labiau patyrusias ir mažiau patyrusias valstybės narės. Kaip jūs pabandysite Europos horizonto programą padaryti įtraukesnę, kad kuo daugiau dalyvių galėtų dalyvauti, kad galima būtų paremti mokslininkų bendruomenės naujose rytų Europos valstybėse. Ar draugės su valstybėmis narėmis imsitės e, teisėkuros procedūrų, kad e, tyriejų atlygis ES suvienodėtų? Dėkoju už Jūsų klausimus, ponė Kristovai. E, norėčiau labai trumpai Jums atsakyti. Išplėtimo pastangos, užtikrinant, kad visas valstybės narės vienodai veiksmingai sulauktų investicijų į mokslo tyrimus. Ir labai svarbu, jūs paminėjote žodį supaprastinimas. <clears throat> Dabar, e, kai kalbame apie Horizontas 2020, kai kurioms procedūroms e, supaprastinimas jau taikomas. Bet žengsime toliau. Būtent e, supaprastinimu ir bus remiamas Europos horizontas programa. E, e, bus trys ramščiai ir kiekviename ramstyje bus labai aiškus mechanizmas, kurio tikslas bus supaprastinimas, kuriais remsis projektai ir dalyvavimas. Uh, E, kalbant apie procedūrų supaprastinimą, visi žinome, ką reiškia turėti vieną standartinį dokumentą paraiškoms teikti. E, taip pat, kad ateities naudos gavėjai neturėtų pateikti tokią galybę informacijos, kad būtų reikalaujama mažiau informacijos, kad būtų garantuota kad e, daugiau projektų sulauksite, e, e, jeigu <clears throat> daugiau projektų, kurių finansavimas per pirmuosius, pirmasis projekto įgyvenimo stadijas būtų didesnis, nepaisant to, kad dar nesulaukta rezultatų. Žinoma, čia tiesiogiai įsikišti mes negalėsime, tačiau komisija labai aiškiai stebės e, mokslo tyriejų užmokesčio evoliuciją ir įvertins, kur yra atlygio e, spragos ir ieškosime tam tikrų sprendimų. Kaip žinote, būtent valstybės narės e, gali spręsti ir turi spręsti tuos klausimus, mes galime tik tai padėti. Pone Kristof, jums galimybė pateikti trumpą papildomą klausimą. Gal galėtumėte paminėti konkrečias priemonės paremant Europos tyriejus, kad sustabdytume talentų nutekėjimą, smegenų nutekėjimą. Dažnai e, neturime pakankamai pinigų e, ir žmonės e, ne tik juda iš vienos valstybės narės į kitą, bet taip pat ir išvažiuoja, pavyzdžiui, į JAV. E, šiuo metu atrodo daugiau bulgarų studentų studijuoja užsienyje negu pačioj Bulgarijoje. Tai tam tikrose kontinento vietose kuria tam tikrus švietimo getus. Na, man atrodo, aš jau e, sakiau, kad bandysime stebėsime, kas e, vyksta su Marys Kliudovska. E, stipendijomis, dotacijomis. E, dažnai e, pasinaudojama tokia stipendija, paskui grįžtama į savo valstybę narę. E, manytume, kad tokie grantai turėtų būti skirti tam, kad e, mokslininkas e, pasinaudojęs juo galėtų vėliau grįžti į savo šalį. Bet reikalas tas, kad e, skirtumai yra ne tik tai atlygyje, bet taip pat ir procedūrose. E, atsiranda tam tikra hierarchija. Kalbame apie skaidrumą ir turime žiūrėti tada į bendradarbiavimo lygius, užmokestį, bendradarbiavimą. E, aš manau, kad e, draugė su e, Europos universitetais ateityje turėsime spręsti tuos klausimus. Romeo Franks, žaliųjų frakcija. Šiuo metu matome, kad kyla rasizmas, homofobija, ksenofobija ir taip toliau. Ką numatote, mm, kovojant, veiksmingai kovojant su šiais reiškiniais? E, kaip skatinsite tarp kultūrinį dialogą ir vienybę įvairovėje? Ar numatote tikslinės dotacijas? E, kokių e, priemonių imsitės, kad Erasmus programa taptų prieinamesnė ir įtraukesnė? E, priminsiu, kad e, e, švietimas kol kas ne visiems yra prieinamas mūsų visuomenėse. Vokietijoje 18 procentų Romų tautybės žmonių vis dar yra neraštingi. Rumunijoje tokių žmonių tarp Romų yra 40 procentų. Ir pagrindinė priežastis yra antiromų požiūris. Dėkuoju už jūsų klausimą. Kaip galime kovoti su radikalizavimu, kaip galime užkirsti e, kelią tam, kad kuo daugiau žmonių atsidurtų tokiuose situacijose. Turime, man regis, dvi priemonės. Visų pirma, Erasmus išlieka puikia programa ir turime toliau su ją dirbti. Turime projektų, kurie leidžia jauniems žmonėms E, išvengti radikalizavimo spastų. E, mums reikia labai gerai suinventorizuoti visas programas, kurios egzistuoja valstybėse narėse ir patikrinti, kas iš tikrųjų funkcionuoja, kas ne. Egzistuoja tūkstančiai Erasmus programų, kiekviena iš jų yra unikali ir man rodos, kad jeigu tinkamai uh, išmoktume e, jų pamokas, mes galėtume išvengti kai kurių trūkumų. E, radikalizmas egzistuoja ne tik tai e, realiame pasaulyje, bet taip pat ir internete, virtualiame, virtualioje erdvėje. Ir čia visą tai susiję ne tik tai su skaitmeniniu švietimu, bet taip pat ir apie tai, kaip mūsų jauni žmonės naudojasi skait, e, skaitmeninėmis galimybėmis, e, kaip jie gali atsispirti radikalizavimui ir pereiti prie sveikesnio gyvenimo būdo. E, socialiniuose tinkluose <clears throat> matome, kad e, kartais e, E, prisijungiate ieškodami e, vieno dalyko, o paskui jūs užplūsta daug, galybė neigiamos informacijos. Man rodos, yra svarbu labai artimai bendradarbiauti su mokyklomis. Reikia daugiau bendrų veiksmų su mokyklomis. E, neužmirškime vaikų, kurie taip ir nepatenka į mokyklą. Vienas iš penkių menkiau e, gyvenančių šeimų vaikų e, e, arba nenueina į mokyklą, arba iš jos pasitraukia, iškrenta. Turime dirbti su vietos valdžia, kad geriau suprastume, kaip panaudoti įvairiausius projektus. Pone Frans, ar turite daugiau klausimų? Taip, Europos lygių turime veikti proaktyviai ką galvojate apie ES švietimo fondą, e, kurio tikslas būtų paremti žmonės, <clears throat> kuriems reikia atsispirti anti e, e, antigipsizmui, antiromų pažiūroms ir kuriems reikia užtikrinti prieigą prie švietimo. Si on entend l'intitulé, cela sonne beau, c'est tentant. Mais je pense que j'ai montré devant vous que... Atrodo, kad aš jums parodžiau. Kągi, Kai kurie dalykai iš tikrųjų skamba gražiai, bet prieš žengiant į priekį turime gerai pasižiūrėti, ko jau esame pasiekę. Ką darysime su naujais fondais. E, svarbu, bet taip pat reikia pažiūrėti, o ką darome su tais fondais, kuriuos jau turime dabartinėme finansavimo laikotarpyje. Turime pažiūrėti, kaip tuos pinigus esame išleidę praeitįje ir tik tada galvoti, kaip reikėtų keisti taisyklės, kaip padidinti įtraukti ir kaip apriepti uh, apriepti daugiau. E, turime galvoti novatoriškai. Niekas neturi likti e, e, paraštėse, bet reikia daugiau sustelkti į rezultatus, kai kalbame apie iškilusius iššūkius. Pone Joveva, kultūros komitetas Renew Europe frakcija. Dėkuoju už jau patiktus jūsų atsakymus, kalbėsiu dabar savo gimtają kalbą. Jūsų atsakymuose raštu, gerbiamoji e, paskirtoji komisijos e, narė, jūs kalbate, kad e, remsite valstybės narės įgyventinant vadinamąjį žinių trikampį. Taip pat, kad paremsite mokslininkus. Norėčiau paklausti, kaip konkrečiai e, tai e, darysite, kaip užtikrinsite, kad e, vyks pakankama sąsaja, bus pakankama sąsaja tarp to žinių trikampio ir egzistuojančios infrastruktūros. Dėkoju. Kai kalbame apie žinių trikampį, tai visų pirma galvoju apie Europos inovacijų ir technologijų institutą. Iš tikrųjų turim pažvelgti į inovacijų e, e, bendruomenės, pažiūrėti, ką jos yra nuveikusios. Aš suprantu, kad ne visas valstybės narės dar naudojasi esamais e, pajėgumais. E, ir čia mums reikia tarpusavio peržvalgos. E, valstybės narės e, kas treji metai turės pateikti ataskaitas ir aš pasistengsiu, kad būtų sukurtas mechanizmas, kuris leis išanalizuoti nacionalinės mokslo tyrimų ir inovacijų sistemas. O paskui drauge su valstybėmis narėmis kalbėsime apie tas galimybės, kurias E, siūlo e, Horizontas 2020 ir taip pat Europos e, horizontas bei kiti fondai, užtikrinant visų jų sinergiją. Mes turime užtikrinti, kad regionų plėtros fondas, socialinis fondas ir vis kiti būtų panaudoti, kad būtų pasinaudojama visomis alternatyvomis. Būtent todėl e, labai atidžiai e, stebėsime ir siūlysime apčiuopiamas priemonės e, valstybėms narėms, aiškindami, kokie egzistuoja finansiniai mechanizmai, kurie leistų įgyvendinti praktikoje tas rekomendacijas, kurias mes teiksime. Būtent šitą kryptimį aš ir veikčiau. Žinoma, yra ir kitų galimybių Bet e, būtent šioj srityje aš norėčiau, kad valstybės narės išgirstų mano mintį. Ačiū. Ryšys tarp mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijos bei kitų es politikos sričių perinant prie klimato neutrios ekonomikos. Kaip tą ryšį užtikrinti? Ačiū. Jau šiandien susidurėme su iššūkiais švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų srityse. Šias tris sritis mes traktuojame kaip vieną trikampį. Man paskirtas portfelis yra galimybė. Kaip atgaivinti Europos mokslinių tyrimų erdvę? Kokia būtų sinergija su Europos švietimu? bandydami ieškoti sinergijų, konstatuojame, kad reikia papildomų pastangų, ypač būtų naudinga Europos žinių strategijai, ką patektų, moksliniai tyrimai, inovacijos, švietimas, bet pirmiausia, reikia pasiraitoti rankovės ir užpildyti šias savokas turiniu. Europos horizontas yra programa teikianti galimybių gauti moksliniams tyrimams naudos iš, inova, iš inovacijų ir atvirkščiai. Inovacijų taryba kaip pavyzdys e, spartinantieji paieškas e, elementai tai yra proceso pradžia. Mes norime, kad e, mokslininkai atliktų tyrimus, pavyzdžiui, sukurtų dalelių greitintuvą ir tada būtų praktinis pritaikymas to. Dabar paskutinis klausimas. Pone Karvalijo, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė paskirtoji komisarė. Turiu klausimą apie pramoninę lyderystę. Pradėsiu nuo savo nuomonės, o po to užduosiu klausimų. Be mokslinio tyrimo, inovacijos vystimosi labai sunku bus pasiekti mūsų užmojų klimato srityje bei pasirūpinti, kad mūsų pramoninė bazė Europoje būtų stipri. Bet kokia pramonės strategija turi prasidėti nuo mokslinio tyrimo ir inovacijos bei sukurti ekosistemą skatinančią investuoti tiek į automobilių, tiek į kosmoso sektorius, į cheminės medžiagas ar kūrybinę pramonę. Tokie klausimai. Kokiu jūs turite konkrečių pasiūlymų pagal savo kompetenciją ir Europos horizontą, kurie galėtų prisidėti prie stiprios pramonės bazės kūrimo Europoje. Beje, EIC ir tos e, disruptyvios technologijos, koks bus jų vaidmo ir kaip reikia į tai reaguoti. Atsakymas, prašom. Ačiū. Jau minėjome, Europa yra lyderė, nes mūsų pramonė stipri. Jeigu mes norime išsaugotis savo pramonės galę privalu investuoti, o tos investicijos privalo būti strategiškai protingos. Ir čia iškart matome Europos požiūrio pridėtinę vertę. Jūs kalbėjote apie pramonę. Iškart atsakau, kad yra tiesioginis ryšys Europos komisijoje ir tuo mes pasirūpinsime kartu su ponia Guliat. Mes norime kurti naująją pramonės strategiją. Svarbiausia man, kad suvoktume, jog be mokslinių tyrimų ir inovacijų nebus investicijų į išmanėją pramonę. Atitinkamai bendradarbiavimas tarp sienų mūsų pramonės stiprybė turi būti traktuojama naujame kontekste. Dar pažymėčiau, koks yra mums aktualus ryšys tarp kovos su klimato kaita ir pramonės vaidmens. Europos e, horizontas ir horizontas 2020 dabartinėje programoje tas buvo vos stipriai pabrėžiama. Mes norime sukurti pridėtinę vertę ir padėti veikti didžiuosius pokyčius - klimato kaitą, skaitmeninės transformacijas, vandens jėgainės, kitos pavyzdinės iniciatyvos turi būti išnaudotos, nes tie egzistuojantis projektai jau yra mūsų investicija. Atnaujinant Europos pramonės strategiją, reikia užtikrinti, kad Europa galėtų investuoti išmaniai. Europa turi dar kozirių rankovoje, bet mes turime išlikti lyderiai e, naujojo inovacijų bangoje. Papildomas klausimas. Mes visi norime Europos horizonto, kuris yra paprastas, aiškus, veiksmingas, bet kol kas vieno dalyko horizontas 2020 nepavyko padaryti ir gal pavyks Europos horizonte. Jūsų nuomonė, kaip reikėtų užtikrinti geresnį ryšį mokslinių tyrimų į mažai tyrinėtas sritis su kitomis sritimis. Juk reikia tų naujoviškų investicijų tyrimų, tyrimų naujose srityse. Kaip juos paskatinti gal uh, privataus viešojo sektoriaus partnerystės e, įvairios iniciatyvos egzistuoja mėlyno dangaus ir taip toliau. Kaip mes užtikrinsime fundamentinių tyrimų glaudesnį ryšį su taikomaisiais moksliniais tyrimais? Ačiū ir kuo didžiausios sėkmės jums. Pone Gabriel. Ačiū labai taiklus pastebėjimas. Iššūkiai yra, bet yra ir galimybių. Pirmasis Europos horizonto ramstis yra skirta pažangiausias moksliniams tyrimams, specialios stipendijos ir galimybės. Panašių galimybių mes matome ir antrajame ramstyje arba tame, ką daro e, mokslinio tyrimų taryba, samoningumo didinimas, žinių generavimas sukuria moksliniam darbui palankę ekosistemą. Akivaizdu, kad čia galime stiprinti ryšį tarp mokslinio tyrimų ir jų rezultatų pritaikymo. Sakykime, paieška vaistų nuo vėžio, kova su klimato kata. Tai yra visiems aktualios sritis, tiesiog reikia glaudžiai bendradarbiauti su mokslininkais, Beje, ir patys mokslininkai galėtų ir net turėtų aktyviau dalyvauti viešuosiuose diskusijose. Aš pasistengsiu, kad komisija 20 metų antrame pusmetyje paskelbtų komunikatą dėl Europos mokslinio tyrimų erdvės. Mes ten paskelbsime savo esminės mintis dėl šios erdvės ir kuo jos bus tikslesnės, tuo svarbiausnės, manyčiau. Ačiū baigiame klausimo atsakymų raundą. Labai įdomios diskusijos, tikrai geri klausimai. Dabar e, noriu atsiprašyti mūsų paskirtosios komisarės, atsiprašau, kad teko jūs nutraukinėti taupant laiką. Dabar galimybė jums apibendrinti diskusijas, jūsų baigiamoji kalba. Aišku, galite pabandyti per ją pasakyti kiek daugiau apie vieną ar kitą temą ar klausimą. Taigi penkios minutės jums, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Noriu visų pirma padėkoti jums už šį pokalbį. Tai buvo galimybė e, išsiaiškinti, ko jūs tikitės, ko norite. Ir taip prasideda dialogas, nes jeigu e, manimi bus patikėta, tai bus mūsų busimos partnerystės pirmasis etapas. E, supratau, kad daugybė, nemažai klausimų kartojosi. Visų pirma, e, svarbi žinia, kad reikia suvokti, jog e, kad viskas tarpusavėje susiję - jaunimas ir sportas, jaunimas ir kultūra, jaunimas ir inovacijos. Kitos aktualios - tai biudžetas, e, dalyvavimo didinimo galimybės, taip pat partnerystės. Būtent to aš ir noriu imtis ir aš suprantu, kad laiko neturime, laiko negalime švaistyti ir būtent tų temų aš imsiuos pagal man patikėtas kompetencijos sritis. Norėčiau dar kartą pasakyti štai ką. Atėjo laikas pamastyti, kokie, kokios turi būti mūsų kryptis ir orientacijos, kokių investicijų reikia, kad geriau atlieptume piliečių lūkesčius, geriau pasirūpintume įmonėmis ir užtikrintume Europos atsaką į pasaulinius iššūkius. Norėčiau e, atsakyti visiems tiems, kurie po mano įžanginio pasisakymo galbūt e, svarstė, ar būtent taip aš rengiuosi atsakyti į iškilusius iššūkius. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad ne ir pasakyti štai ką. Turint e, reikalingą biudžetą, Europos kultūros ir kūrybos rytis, jaunimo dalyvavimas, partnerystės, kokybiškas švietimas, regionai, sportas, taip pat dalyvaujant e, novatoriškoms mažoms ir vidutinėms įmonėms, E, visų šių dėmenų dėka mes tapsime lyderiais, bet noriu priminti Žako Deloro žodžius - solidarumas, bendradarbiavimas ir konkurencingumas. Ir galiausiai norėčiau savo pasisakymą pabaigoje pasakyti keletą minčių gimtają kalbą bulgariškai ir pasakyti, pakalbėti apie tai, kas man ypač brangu Bulgarijos kultūros ir švietimo himnas, švent, skirtas šventajam Kirilui met, metodistui ir, ir metodijui. E, tai žymus švietėjai. Tas, tas tekstas parašytas prieš 127 metus Rusija mieste. E, tekstą užrašė Stojan Mikhailovski, prancūzų mokytojas. E, o po kelių metų Lovič Pitku e, sukūrė muziką šiam tekstui. Jį įkvėpė tai, kad jis pamatė, kaip vienas iš jo mokinių kaip vienas iš jo mokinių perskaitė eilėraštį per muzikos pamoką. Taip gimė muzika ir per 127 metus šis mokslo žinių himnas vis dar skamba visose mano šalies mokyklose. Jis buvo atliktas ir Europos institucijose. Eikime išviesę ateitį drauge, raštingi, pasitelkę žem, žinias. Eikime priekin. Mokslas yra saulė, kuri paliečia mūsų sielas. Eikime priekin, nes žinios yra gale. Ačiū. Gabriel. Ačiū, ponia Gabriel. Noriu padėkoti abiejų komitetų nariams, kurie dalyvavo šiuose klausimuose. Įvyko labai įdomus pasikeitimas nuomonėmis, maratoninis beveik, nes užtruko netrumpai. Diskusijos buvo gyvybingos ir našios, aptarėme daugybę minčių, aprėmė visą inovacijų ir jaunimo kompetencijų sritį. Ačiū dar kartą, ponė Gabriel, ponė Verhain, noriu padėkoti Jums ir Jūsų komandai, taip pat e, ITRE ir kultūros komitetų bendradarbiavimo. Dabar žodis Jums e, galutinėms pastaboms. Ja, no. E, Ačiū, ponė Valian. Noriu prisijungti prie jūsų žodžių. Labai ačiū abiejų komitetų nariams už klausimus, o paskirtai komisariai Gabrieliu už išsamius ir atvirus atsakymus. Kaip tikėtasi, diskusija buvo nepaprastai įdomi. Matome, kad komisariai teko platus darbų baras, daug iššūkių. Labai ačiū pono Valiant, abiejų komitetų sekretoriatams už puikų uh, klausimo organizavimą ir puikų bendradarbiavimą. Kaip žinote, dabar mūsų laukia naujas uždavinys bendromis jėgomis įvertinti tai, ką šiandien išgirdome. Rytoj e, bendras posėdis ASP1 G2 9 ryto, rytoj nuo ryto 9 val. renkasi koordinatoriai ASP 1G2 salėje ir bendromis jėgomis renksime klausimo vertinimo raštą bei baigsime procedūrą. Ačiū visiems, ačiū dar kartą Marija Gabriel. Labai laukiu mūsų vertinamojo rašto, kaip jis atrodys įdomu. Iki pasimatymų.